Liebe Kolleginnen, liebe Mėly kolegos, ponios ir ponai ir kiti čia susirinkę žmonės, aš norėčiau pradėti šiandienį posėdį, sveikinu visus susirinkusius. Kaip žinote, mes truputį pakeitėme savo darbo atvarkę, mes e, pradėsime nuo 21 punkto, tai yra atakos prieš informacinės sistemas ir tarybos pamatinio sprendimo panaikinimas ir pranešėjas yra panas Eileris. Um. Ačiū. Europos pramoninkų asociacijų sąjunga apibrėžia kaip didžiulius nusikaltimus šitos kiber atakas, tai yra atakas prieš informacinės sistemas. Ir Junktinės Amerikos valstijoje, valstijose tai yra vardėjami net skaičiai, kiek vyksta tokių atakų. Žinoma, negalima lyginti tų skaičių Junktinės Amerikos valstijose ir Europoje, tačiau bet kokiu atveju 40 milijardų dolerių sukelia nuostolių tokios atakos prieš pramonininkus. Tai būtent iš esmės čia kalbama apie didelius nusikaltimus ir apie nusikalstamas struktūras, kurios kovoja viena su kitomis arba prieš e, e, pramonės įmonės. Čia mes su lybė komitetu aptarėme šį klausimą. Iš esmės tai yra ir Hagos programoje, ir Stokholmo, e, Stokholmo programoje, ir 2010 metų skaitmeninėje darbo atvarkoje yra nagrinėjama ši tema. Tai kalbama apie cyber security, tai yra apie kibersaugumą. Ir e, buvo anksčiau visą tai reglamentuojant pamatinius sprendimus. Valstybės narės turi e, atitinkamus nacionalinius aktus, e, kuriais reglamentuoja šias atakas prieš informacinės sistemas. Tačiau kai kuriuose valstybėse narėse nėra baudžiami, baudžiamos tokios atakos ir jos yra nepriskiriamos sunkiems nusikaltimams ir šie tokie nusikaltimai nėra persekiojami. E, mes prisimename, kad prieš kai kurias valstybės narės buvo vykdomos tokios atakos e, ir, pavyzdžiui, buvo bandoma atskleisti konfidencialius duomenis. Ir šios atakos sukelia didelės problemas. Todėl ir daugiau valstybių narių imasi atitinkamų priemonių, e, nes nuo tokių atakų būtent nukenčia viešos institucijos arba valdžios institucijos. Kitas klausimas, kad nėra išspręstas dar kompetencijos klausimas, tai yra jurisdikcijos klausimas. Ir taryba 2005 metų e, pamatinį sprendimą ketina pakeisti ir pateikia naują tekstą. Teisės akto. Mes e, išnagrinėjome šį teisės akto ir padarėme išvadą, kad daugumą punktų sutinkame su tarybos nuomonę, nes e, pamatiniu sprendimu buvo siekiama suderinti valstybių narių teisės sistemas, bet to pagerinti bendradarbiavimą tarp teisėsaugos institucijų, tarp policijos atskirų valstybių. Ir e, be to buvo e, nustatyta taip pat, koks yra baudžiamumo lygis, kaip juridiniai asmenys yra baudžiami, kokia jurisdikcija priklauso šių nusikaltimų nagrinėjimas. Kaip aš jau minėjau, kad e, ne visose valstybės narėse šis klausimas sprendžiamas, ir, e, bet bandoma e, direktyvoje sutraukti visus bent jau minimalius reikalavimus. Daugumoje valstybių narių yra pasiekta tam tikra pažanga derinančios e, teisės aktus, tačiau kai kuriuose valstybėse narėse yra dar e, teisinių spragų. Todėl aš e, jau anksti su, susiekiau su lybės komiteto kolegomis, su ponia Holmeier, ir aptariau šią temą, nes jinai iš esmės kelia pakankamai daug problemų jinai yra tokia sudėtinga, kad e, netgi mes turime bendradarbiauti tarp frakcijų. Ir pirmininkaujantį šalis dar per šią kadenciją, per šį šešių, šešių mėnesių laikotarpį pateiks atitinkamą teisės aktą. Aš manau, kad reiktų dar suorganizuoti klausimus ir išklausyti bent jau suinteresuotojų šalių. Todėl turime išsiaiškinti, e, kokio grafiko laikosi lygos komitetas e, ir mes turėtume bent jau atspindėti savo nuomonėje tai, ką nusprendė lygybė komitetas. Todėl labai sunku dabar e, pasakyti, kada turi būti teikiami pakeitimai, kada turi būti nagrinėjamas pats teisės aktai. Tačiau aš bent jau pabrėžiau tos punktus, kurie įtra komitetui yra svarbus. Nes iš esmės čia kalbame apie teisinį tekstą, tai iš esmės šitas tekstas yra priskirtinas lydės komiteto kompetencijai. Tačiau yra kai kurie punktai, kurie svarbus ir mums, e, nes mes gavome kai, kai kurių pastabų iš e, pramonės atstovų, tai e, kad būtų su, suderintos bent jau faktinės aplinkybės, pagal kuriam, kurias yra baudžiama už atitinkamą nusikaltimą, nes dabartinės teisinės pragos, jos gali turėti katastrofiškų padarinių nes, e, pavyzdžiui, e, kalbant apie vertinių taršos leidimų prekybą, tai e, šios prekybos platforma buvo atakuojama pakankamai ilgai ir beveik sugriuvo visa sistema. Taigi, dabar analizuodami šią ataką mes galime pasakyti, kad buvo naudojamasi į, įvairiomis e, saugumo sistemos spragomis valstybėse narėse. Bergarinės durelės, sakykime, tai buvo bandoma įsibrauti į sistemą. Tai informacinės technologijos naudojamos e, atakuojant platformą. Ir Ir iš esmės buvo 14 dienų paralyžiuota visa sistemos veikla. Taigi matome, kad e, e, sėkmingai atakuojama e, tokios sistemos ir buvo bandoma pavokti daugybę licencijų, kurių kaina sudarytų kelius milijonus eurų. Ir buvo duomenų pagrobta už 30 milijonų eurų. Tai galėtume palyginti šią ataką su įprastu banko apiplėšimu, tačiau visą tai pakyla į aukštesnį lygį, grodama daug daugiau. E, mes turėtume panagrinėti dar, e, panagrinėti, kokius nuostolius padaro šis, e, šis šios atakos prieš informacinės technologijas, kaip mes galime apsisaugoti nuo jų, ypač e, mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes e, šios įmonės vis dažniau tampa šių e, nusikaltimų aukomis ir didėja jų patiriama žala. Ir reikia pažiūrėti, ar mes turime tam tikrų finansinių priemonių, kad galėtume apsaugoti šias įmonės. Žinoma, galime atkreipti dėmesį, kad ES irgi gali turėti e, pakankamų priemonių, kuriomis galime apsiginti nuo tokių atakų. Ir Pauja Kros jau pristatė atitinkamas iniciatyvas prieš kelias dienas. Ir galbūt reikėtų atitinkamas iniciatyvos, galbūt e, parlamente e, arba šiame komitete, kad mes galėtume toliau plėtoti turimas sistemas ir apskritai panagrinėti šitų atakų prieš informacinės sistemas arba apibriežti, pasitarti su valstybėmis narėmis, kurios neturi iki šiol tokių apsaugos priemonių ir suderinti tokias priemonės e, tarp valstybių narių. Nes mes dabar neturime jokio bendro vaizdo, E, kokios problemos kamuoja e, valstybių narių ekonomikas. Todėl mes turime sukaupti atitinkamą žinias, informaciją ir kompetenciją. Ir atkreipti dėmesį į tai, kad Europolė jau renkamos, renkamos panašios e, informacijos ir galėtume aptarti valstybių narių lygių, lygių šią sistemą. Dar paminėsiu kelis techninius punktus, kurie dabar aptarimi ekonomikos e, dalyvių, ekonomikos subjektų. Tai visų pirma, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad, e, sakykime, kaip amerikiečiai sako, kad first line tai yra e, pirmieji turėtų didžiausią dėmesį tokias atakas atkreipti e, e, telekomunikacijų tai įmonės, e, valstybinės institucijos, nes jos pirma, pirmiausia tampa tokių atakų aukomis. Reikėtų pamažu analizuoti, kokia grėsmė iškyla valstybei ir kokia yra apskritai ta aktuali grėsmė. Taigi, dar norėčiau paminėti tuos būtnets, tai yra tinklai, kurie naudojami e, tokiams atakom prieš informacinės sistemas. E, tai iš esmės gal nėra pati didžiausia grėsmė, tačiau štai tinklai gali būti panaudojami e, tikslingoms atakoms. Tai yra, gali būti atakos e, nukreiptos į tam tikras infrastruktūras ir sukelti didelę žalą toms infrastruktūrams. Tam reikia, dar reikia atitinkamų investicijų į mokslinius tyrimus, nes mums reikia e, atitinkamų e, išplėtotų priemonių, kuriamis galima būtų kovoti prieš tas e, atakas. Ir tam reikia, žinoma, atitinkamų iniciatyvų mokslinių tyrimų srityje. Galėtume tai įtraukti ir į mūsų pranešimą. Tačiau pirmiausia, mes galbūt spręsime teisinį šio klausimo aspektą. Taigi norėčiau padėkoti Jums už kantrybę. Šią temą mes užsiimsime dar artimiausius metus. Svarbu yra tai, kad suprastume. kad būtų vis dėlto laikomasi vienybės principo, kad nebūtų skirtingose komitetuose rengiami skirtingi pranešimai tą pačią temą. Mes turime bendradarbiauti su kitais e, komitetais. Ir čia, kaip aš e, dabar puikiai bendradarbiauju su ponia Holmaier iš Lybės komiteto. Ir norėčiau pabrėžti, kad e, šis klausimas turėtų būti sprendžiamas ne tik vyriausybinių lygių, bet turėtų būti įtrauktas ir kitos suinteresuotosios šalis, tai būtent pramonės atstovai. Ačiū. Okay. Ačiū. Pirmiausia, steiksiu žodį ponai Šelni pranešėjai, ponai Enčiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Alde frakcijos šešėlinis pranešėjas. Ir taip pat dirbu kartu su Lybe komitetu. Tokie išpoliai tapo įprastinė pokalbių tema, nes jie vis dažnėja ir atakos prieš informacinės sistemas dažnėja, todėl ES institucijos net patiria labai plataus masto elektroninės atakas. Ir šis, šį reiškinį dar skatina tai, kad um, mūsų sistemos yra labai pažeidžiamos yra kuriamos atskiros išpolių platformos. Reikalinga skirti tos išpolius, kurie iš anksto yra planuojami ir labai rimti, ir kaskartinius, ir, ir vienkartinius išpolius, kai kalbame apie galimą baudžiamumą. Ir aš manau, kad reikėtų baudžiamojoje teisėje įvesti atitinkamas nuostatas visose valstybėse narėse, jų lab, kad problema yra transnacionalinė. Valstybės narės savo jėgomis nebus pajėgios susidoroti su šiuo naujai atsiradžiusiu reiškiniu. Ir todėl reikia pasitelkti pagalbą tokias Europos institucijas kaip Europolas ir Eurojustas. Be to, būdžiamosios atsakomybės numatymas už neteisėtas informacinių sistemų, už neteisėtą informacinių sistemų panaudojimą ir kitus susijusius dalykus. Aš manau, kad per pastarusius mėnesius aiškiai matyti, kad imamasi vis daugiau veiksmų, derinami valstybių narių veiksmai su atitinkamomis saugumo tarnybomis, aiškinantis, ką galima padaryti. Reikalinga sustiprinti informacinių ir ryšių sistemų apsaugą. Valstybės narės turi užtikrinti, kad apie bet kokį elektroninį išpolį prieš jų sistemas yra nedelsiant pranešama. Aš manau, kad atitinkama direktyva tikrai būtų labai svarbus dokumentas ir pasiūstų atitinkamą signalą nusikaltelėms bei programišiams. Elektroninės atakos iš esmės remiasi keliais dalykais. Pasirengimą, kova su elektroninėmis atakomis remiasi keliais dalykais ir tarp jų pasirengimų, prevencija, kova ir paskiau paučiamumu. Tam, kad būtų užkirstas kelias E, tokiom, tokiems išpoliams. Tačiau tuo tarpu tik 12 valstybių narių yra suorganizavusios atitinkamas pratybas, bandydamos įsiaiškinti jų sistemų apsaugos lygį ir duomenų atkūrimo galimybę. Mes turime imti žingsnių kaip galima greičiau, turime užtikrinti savo sistemų apsaugą, informacijos konfidencialumą visuose sektoriuose, stiprindami bendradarbiavimą tarp teisminių institucijų ir numatant baudžiamumą už neteisėtą prieigą ir neteisėtą sistemose esančių duomenų panaudojimą. Reikia numatyti baudžia masės priemonės ir sankcijas už tokių už e, tokias atakas, tuo pačiu sustiprinant didesnę apsaugą ir tų įmonių, skaitant mažas ir vidutinės įmonės, kurios dirba informacinių ir ryšių technologijų srityje. Norėčiau pasakyti, kad 2001 metų elektroninių atakų konvencija turėtų būti pasirašoma toliau, turima dėl jos būti deramasi toliau, tam, kad galėtume ją pasirašyti ir joje turi būti numatyti tokie dalykai kaip kova su neteisėta prieiga, duomenų vogimu, duomenų atkūrimu, baudžiamąją atsakomybę ir atitinkamas sankcijas. Aš mielai dirbu su ponu Eleriu kuris rengia nuomonę ir kitais šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Ačiū, kolega Cukalas. Ačiū, panė pirmininkė. Tai, ką jau minėjo kolegos, yra iš tiesų naudinga informacija. O tai, ką pasakė ponas Eileris, buvo iš tiesų svarbiausia informacija, kurią mes jau girdėjome. Šis reglamentavimas yra labai svarbus, tačiau pati tema yra labai techniška. Todėl aš e, trumpai norėčiau pristatyti savo patirtį, kurią aš sukaupiau dirbdamas profesoriumi. Tai kaip žinote, informacija gali būti išsaugoma, gali būti perduodama gali būti apdorojama, pakeičiama, platinama, dauginama. O jeigu tai e, susijęs tuomet dar su informacijos tinklais, Tai iš esmės e, galima įsivaizduoti, kad, sakykime, jeigu viena informacija yra pateikima vienoje vietoje, tai gali būti, kad tokia pat informacija gali būti pateikima ir kitoje vietoje. Tai yra iš esmės e, techninė problema, kuri mums yra pakankamai svarbi. Ponas Teflė 1985 e, metais jau teigia savo knygoje, kad ateities uh, terorizmas bus vykdomas e, kompiuteriniais tinklais. O dabar galima konstatuoti, kad iš tiesų jo žodžiai išsipildė. Ši tema taip pat yra labai svarbi, kalbant apie tai, kad kai kurios vyriausybės nori išnaudoti savo galę, būtent pasinaudodamas kompiuteriniais tinklais, kad yra atakuojamos e, pramonės įmonės siekiant išgauti iš jų konfidencialią informaciją. Ir, kaip jau minėjau, Man labai džiugu, kad e, šis klausimas labai atidžiai nagrinėjimas. Mes turime taip pat ir ENISą sustiprinti, žinoma, e, techninėmis priemonėmis e, ir paremdami ir mokslinius tyrimus šioje srityje. Ačiū, kolega Elerė. Aš norėčiau padėkoti šešėlinius pranešėjams ir kolegoms, aš pastebiu, kad jie taip pat e, yra sukaupę tam tikrą patirtį šioje srityje. Aš praeitie taip pat susidūriau su šią temą, tačiau nagrinėjau ją tik tai priešokiais, ne kaip ištisą informaciją. Šis e, e, parlamentas iš esmės yra apsaugomas techninėmis priemonėmis todėl, kad mes neturime e, bevėlio ryšio, kuris dengtų visą e, Europos parlamento teritoriją. Tačiau aš nemanau, kad tai yra sprendimas tinkamas visai Europos Sąjungai. Čia mes kalbame šiame pranešime daugiausia apie teisės suderinimą. Tai yra svarbiausias mūsų prioritetas. Ir mes norime mūsų strategiją, mūsų požiūrį išplėsti E, mes norime e, iš esmės e, suderinti tos teisės aktus valstybėse narėse, kurie galėtų padėti vykdyti baudžiamai persekėjimą tokių internetinių nusikaltimų. Mums reikia atitinkamos informacijos ir atitinkamų procedūrų, kaip mes galėtume apsaugoti ES piliečių, piliečius ir, ir įmonės. Tačiau Tokia apsauga dar nėra apibriešta e, valstybių narių teisės aktuose. Ir kaip jau sakė panas Paroso ar, arba e, panas e, ponia Krios, e, ponia Malmström. Ar ES e, yra apsaugota nuo atakų prieš informacinės technologijas? Ar ne? Nes jeigu mes e, e palygintume mūsų situaciją su Junktinėmis Amerikos valstijomis, Tai mes negalėtume pasakyti, kad tokie nusikaltimai, iš, tokie išpoliai prieš mūsų informacinę sistemą suintensyvėja. Tačiau mes turime bet kokiu atveju užtikrinti, kad derinant teisę, e, tie nusikaltimai, kurios, e, kurių faktinės aplinkybės mes norime aprašyti, iš esmės yra nauji nusikaltimai. Ir iki šiol jie nebuvo nagrinėti ir analizuoti. Todėl e, mums reikia e, stipresnės ENISA. Čia iš esmės nenagrinėsiu standartų klausimus, tačiau mums reikia stipresnės ENISOS. Nes pavyzdžiui, e, JAV saugumo departamentas vien tik šiam klausimui spręsti e, priėmė daugybę papildomų darbuotojų. Tai yra 200 darbuotojų. O ES mes neturime ne kelių šimtų tokių darbuotojų. E, mes ateityje turėsime vis tiek spręsti šią saugumo problemą. Nes čia mes kalbame ne tiek apie nusikaltimus, mes kalbame apie esminį ir katastrofišką poveikį tiek mūsų pramoniai, tiek mūsų visuomeniai. Ir čia, e, kaip jau minėjau, šitą apivartinių taršos leidimų platformos veiklos sustabdymą. Tai akivaizdu, kad ši tema mums negali būti nesvarbi. E, šią temą mes e, nuolat kalbame, na gerai, sakykime, tą apivartinių lėšų apivartinių taršos leidimų platforma sugriuvo, sakykime, jinai neveikia kelias savaitės. Tačiau mes netkreipiam dėmesio į tai, kad buvo pavokta licencijų už 30 milijonų eurų. Todėl aš e, norėčiau paprašyti ir e, padėkoti e, kolegoms už tai, kad jie susipažino su šią naują direktyvą. Bet norėčiau padėkoti iš anksto ir už tai, kad būtų kreipiamas nuolatinis dėmesys šitą internetinį saugumą, nes valstybės narės vis dėlto yra pakankamos egoistės ir jos ginasi atskirai. Mes turime užtikrinti, kad visa ES, visos valstybės narės gintų vieną kitą ir kad nebūtų silpniausios grandyjas, per kurią būtų galima įsiskverbti į mūsų informacinės sistemas. Ir e, siūlyčiau paskatinti šios politinės temos nagrinėjimą. Taigi, dėkoju Jums. Galėčiau, norėčiau padėkoti už uh, diskusiją, taigi uždarome šį dar tokias punktą ir uh, spalio 11 dieną, paskutinė data, kai galima teikti pakeitimus. Dabar perėdame prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra galimybių sumažinti švietamojo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį daugiau kaip 20 procentų analizė ir anglės dioksido nutekėjimo rizikos vertinimas. Ir, uh, kolegė Romana Jordan Čiselį jau pranešė ir jai suteiksiu kaip pirmąjį žodį. Predsedujoči, eh, na poročilo je bilo, sem dobila 188 eh, amantmajev. Eh, moram takoj povedati, da se z poročevalci v senci srečujemo in da bomo poskusili pripraviti kompromisne amandmaje tam okrog dvajset upam da nam jih bo uspelo pripraviti.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 kurie, kurie e, e, skatina panaikinti tokią sistemą. Ir tokius pranešimus, e, tiksliau pakeitimus, aš atmeščiau, kurie yra susijęs su to, kad reikalaujama pakeisti šitą apivartinio taršos leidimų sistemą, nes ji apskritai nefunkcionuoja. Be to yra ir pakeitimų kita grupė, kuriais siekiame iškelti naujus tikslus iki 2020 metų. Mano nuomonė, šie tikslai galėtų būti ryštingesni, kai kalbame apie tarptautinių lygių sudarytus susitarimus ir įsipareigojimus. Čia kalbame apie 68 ir 69 procentus. Tačiau Mes turėtume pasistengti bent jau tuos iškeltus dabar tikslus įgyvendinti. E, žinoma, e, Europos komisijos pasiūlymai e, jų gairėse yra tinkami ir mes laikysimės tų pasiūlymų. 10 procentų, tai yra 20 procentų tikslas yra tikrai siektinas ir ištingas tikslas, kalbant apie energijos efektyvumą ir mes sieksime netgi pagerinti šitą tikslą. Kitas pakeitimų paketas yra susijęs e, su efektyvesniu energijos vartojimu. Čia aš remiuosi e, Bensono pranešimu. Aš pritariu tiems pakeitimams, pagal kuriuos E, reikėtų daugiau investuoti, sakykime, į pastatų arba infrastruktūros e, įvairių objektų e, šiltinimą arba jų energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Yra dar ir kiti pasiūlymai, kurie susiję su įvairiomis technologijomis. Čia man kyla tam tikrų abejonių dėl tokių pakeitimų. Mes politikoje turėtume rinktis politinius kriterijus, o ne techninius. Europos parlamentas būtent turi užsiimti politiką. Mes galima tik tai pasitelkti ekspertus, kurie pasakys, kurie, atitinka tos, kurie techniniai kriterijai atitinka tos politinius kriterijus. Aš nemanau, kad, pavyzdžiui, 34 pakeitimas yra tinkamas, nes jisai per daug yra techniškas. Yra dar kitų e, pakeitimų, kurie yra susijęs su e, branduolinė energetika, su atominėmis elektrinėmis. Aš manau, kad čia vis dėlto e, nėra tinkami šitie pakeitimai šio pranešimo temai, nes čia daugiau kalbama vis dėlto apie atominę energetiką. Dar yra kiti pakeitimai, kur komisija raginama kontroliuoti veiksmų planus, kaip jie yra įgyvendinami, Čia yra 63, tai, tai yra 36 pakeitimas. Kiti pakeitimai yra susiję su tuo, kad, pavyzdžiui, emisijos turi būti mažinamas. Aš pritariu tam. Kitas dalykas, kad komisija turėtų parengti išmaniųjų tinklų standartus, techninius standartus, kad būtų skatinami šitie išmanieji tinklai Be to, kitose pakeitimuose kalbama dar apie informacinės ryšio technologijas. Atkreipiamas dėmesys į aštuntąją bendrąją mokslinio tyrimų programoje. Čia su, su tuo yra pakeitimai nuo 120-122 pakeitimo. Toliau kalbama apie e, sąnglaudos fondą 170 pakeitimas susijęs. Kiti pakeitimai dar yra susiję su mažosiam vidutinėm įmonėmis. Kolegė Hercog e, patikė kelis labai tinkamus pakeitimus susijusius su mažos vidutinėmis įmonėmis. E, Kolegė Kalbanė patikė kelis pas, pasiūlymus e, dėl sektorinio požiūrio. Aš manau, juos reiktų atsižvelgti. Tačiau kai kuriuose pakeitimuose jūs kirpėt mane dėmesį į tai, kad į kai kurios duomenys netinkamai atsižvelgiama. Aš dar kartą patikinsiu visus duomenis, visą turimą informaciją. Apie kuriuos jūs sakėte, kad aš netiksliai cituoju kai kurios duomenis. 93 pavyzdžiui pakeitime, tai tik sakėte, kad aš kai kurios duomenis neteisingai nurodžiau. 99 šimtajame 101 pakeitime atkreipiamas dėmesys, dėmesys į tai, kad mano lankstumo reikalavimai yra netinkami. Aš pateiksiu kompromisinius pasiūlymus, parengsiu juos kartu šešėliniais pranešėjais ir e, šiais kompromisais mes pirmiausia siekiame e, reikalauti daugiau ryšto, skatinant efektyvų energijos vartojimą. Dar yra svarbus pakeitimai susijęs su CO2 surinkimu ir saugojimu. Šie pakeitimai yra svarbus ne tik tai mano temai, bet ir apskritai, kalbant apie CO2 E, žinoma, aš e, išnagrinėsiu visus pakeitimus ir dabar lauksiu e, kolegų reakcijos. Žinoma, norėčiau padėkoti taip pat šelnius pranešėjams už bendradarbiavimą. Ir dėkoju taip pat visiems Europos parlamento darbuotojams, kurie man padėjo rengiant šį pranešimą. Aš norėčiau dabar pradėti diskusijas. Ir panas Grilė paprašė E, paminėti, kad mes turime e, mokinių delegaciją iš Kalabrijos. Labai smagu, kad e, jauni žmonės gali susidaryti bent jau įspūdį, kaip mes čia diskutuojame. Taigi sveiki atvykę. Ir dabar sakyk žodį, ponai Groti. Au. Džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi, kad atvyksta jaunimas į mūsų posėdžius, tai ypač malonu. Ir tai rodo, kad visuomenė domisi mūsų svarstumomis temomis. <clears throat> Kągi, pranešimą savo iniciatyvą ir rezoliuciją savo iniciatyvą duos naudos, jeigu tam pritars parlamento narių dauguma. Bet reikia pagalvoti, kas bus, jeigu dauguma nepritars. Aišku, labai gerai, kad rengiamas toks pranešimas, tačiau jo parengimas reikalauja didžiulio parengiamojo darbo. Apie tai užsiminė ir šešėlinė ir pranešėja, kuri bendradarbiavo su visais šešėliniais pranešėjais. Ir panašu, kad jos nuomonė susilaukia plataus Europos parlamento narių pritarimo. Pagrindinis komitetas šiuo atveju yra aplinkosaugos komitetas, aplinkos komitetas, bet ir mes nemažiau svarbu vaidmenį atliekame. Tačiau tam, kad būtų įsiklausoma į mūsų balso, reikia užsitikrinti daugumos paramą, kitaip neverta ne laiko gaišti. Ir Išeities tašku turėtų tapti klimato kaitos padarinių mažinimo dokumentų paketas. Mes gana daug apie tai kalbėjome, bet nemažai kolegų abejoja tų dokumentų nauda, nes varsimai vyko labai sparčiai. Ir viskas buvo padaryta per pirmąjį svarstymą parlamente, nors yra labai svarbių klausimų, todėl ir šioje srityje mes neturėtume skubėti, nes nepamirškite, tai yra tokie dokumentai kaip oro transporto klausimas ir ar nevertėtų jį įtraukti į šį dokumentų paketą, tačiau iki šiol dar neaišku, kaip pasielgti, nes nėra jokių aiškių atskaitos taškų, kuriais remiantis tai būtų galima padaryti. Todėl svarbiausias uždavinys dabar yra sukurti pačią sistemą, kuri galėtų veiksmingai veikti. 2008 metais, kaip žinia, kai kas pasikeitė, įvyko aukščiausio lygio susitikimas klimato kaitos klausimais, tačiau dėja jis nenuteikė optimistiškai. Europos parlamentas ir Europos Sąjunga stengiasi padaryti, ką gali, bet dėja ne dėl mūsų kalties Kopenhagos susitikimas nedavė laukiamų rezultatų. Taigi mums tenka užsiimti tam tikrą diplomatiją ir tai jaučiama ir šiame pranešime nereikia atkirsti visų kelių, reikalinga naudotis įvairiomis galimybėmis pasiekti susitarimą klimato kaitos srityje, nes tas susitarimas mums tiesiog būtinas. Bet tą susitarimą turi pasirašyti visos pasaulio valstybės esančios įvairiose žemynuose. Tai visiškai aišku. Toliau. Efektyvus energijos vartojimas, energijos taupimas. Nebejotinai pranešėja ypač daug dėmesio skiria šiam klausimui ir mano, kad jis turi tapti pagrindinę strategijos ašimi. Bet kaip to pasiekti? kaip būtų geriausiai vartoti energiją, kaip tai galėtų padaryti namų ūkiai, kaip reikėtų užtikrinti pastatų energetinį efektyvumą, kaip galėtume sukurti daugiau naujų darbo vietų, sprendžiant šį klausimą. Dar vienas dalykas Tai yra ilgalaikis planavimas, kuris ypač svarbus mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes aš manau, būtent jos gali sutaupyti labai daug energijos ir tokiu pačiu būdu sukurti nemažai naujų darbo vietų. Dabar dėl CO2 surinkimo ir saugojimo, dėl CCS. Dar nėra tobulų technologijų, bet neturime dėl to nesvarstyti šio klausimo ir palikti jį nuo šaly. Iš tiesų yra daug pramonės sektorių ES, kurių įmonės jau pradeda gamybą perkelti į kitas šalis, kur nėra griežtų reikalavimų CO2 išmetimams. Taigi mes turime ir šioje srityje veikti arba turime nustatyti bendrasias sąlygas CO2 surinkimui ir saugojimui, nes tai yra svarbu. Bet aš pats asmeniškai gana skeptiškai apie tai galvoju, nes bent jau mano valstybėje labai nepalankiai žiūrima į e, šitokią galimybę. Kalbant apie ateities teisėkuros veiksmus, tai manau, kad reikėtų labai gerai viską apsvarstyti, nes kitaip negalėsime suderintai veikti. Nes buvo jau taip, kad, pavyzdžiui, Libijos klausimų pirmininkas užima vieną poziciją, o parlamento nariai kitą poziciją. Todėl turime galvoti apie pozicijų suderinamumą. Ir kita vertus, mums trūksta bendravimo, rengiant atitinkamus teisės aktus. Dar vienas dalykas yra poveikio aplinkai vertinimas. Ateityje, kokiu veiksmu besimtume klimato kaitos padarinių švelninimo srityje ar energetikos srityje, reikia galvoti ne tik tai aplinkų poveikio aplinkai tyrimą, bet taip pat ir socialinių padarinių analizę. Tokią analizę turėtų atlikti visos valstybės narės imdamosi vienokių ar kitokių žingsnių energetikos rytyje. Dar vienas dalykas yra atsinaujinantis energijos šaltiniai. Prieš katastrofą Japonijoje vyko šešėlinių pranešėjų susitikimas ir aš sakiau, kad neturime dabar ir čia svarstyti visus už ir prieš susijusius su brandolinė energetika. Bet aš manau, mes visi turime pripažinti, kad iš dalies brandolinės energetikos sritis nepasiteisina ir todėl turime daugiau veikti atsinaunančių energijos šaltinių panaudojimo srityje. Be to turime susitarti dėl tikslų iki 2030 metų, jeigu tai nepavyktų padaryti, tada turėtume apsiriboti tikslais iki 2020 metų, bet turi būti akivaizdžiai nužymėtos kryptis, tas kelias, kuriuo privalu žengti. Dar vienas dalykas um, - mažai CO2 įskiriančios technologijos. Mane neramina tai, kad nėra jokio iškesnio ilgamečio plano. Pavyzdžiui, mes negalime informuoti visuomonių, kiek elektromobilių rėdės mūsų keliais iki 2020 metų. Gal to ir negalime padaryti, bet galėtume apibriežti atitinkamų technologijų įdėgymą ko nedarėme anksčiau, galėtume teikti gairias, kokių technologijų mums reikia. Turime pakankamai daug įgudusių inžinierių ir technologijų specialistų, kurie veikia nekoordinuotai. Turime būti pasirengę ir tam tikriems pralaimėjimams, nes negalėsime būti nugalėtojais visose sritise. Todėl, aišku, padirbėti teks nemažai 2008 metais mes kalbėjome ir apie linijinę laivybą ir taršos mažinimą toje srityje. Bet visi pasiūlymai turi būti aiškus ir jie turi būti vertinami ne tik tai aplinkosaugos e, požiūrių, bet taip pat ir socialinių bei ekonominių padarinių požiūrių. Ačiū. Ačiū pirmiausia, dėkoju pranešėjui nes dirbo įtraukdamas mus strategiškai. Pirmas susitikimas jau įvyko, kitas susitikimas su šešėliniais pranešėjais vyks kitą savaitę. Mano nuomonė, energijos efektyvumas tai ne tik klimato išsaugimo srities priemonė, bet ir konkurencingumo priemonė. Tai paminėta komisijos narių Oettinger ir Hedegor komunikatuose. Vadinasi, tą mintį reikia ir šitame dokumente paminėti. Ten, kur kalbam apie regioninę politiką, struktūrinius fondus ir bendrąją žemės ūkio politiką. Pateiksiu pavyzdį. Švedijos ūkininkų sąjunga iki 2030 metų pasižadėjo e, visiškai panaikinti CO2 emisijas. Sprendimo dalis arba sprendimą sukuriant turėtų dalyvauti pati visuomenė. Visuomenė turi prie to prisidėti ir tai visiškai įmanoma. Dar svarbu, to siekiant yra naujos technologijos ir inovacijos. Aš noriu Jums rekomenduoti šią savaitę aplankyti tam tikrą parodą, ES ir JAV parodą. Pavyzdžiui, Siemens pavyzdys. Jie kūrė turbinas, didžiulės turbinas, kurios varoma saulės ir dujų energija. Puikiai idėja, tai tokia technologija ir klimatą saugo ir yra energijos požiūrių taupi, ir tai techninis išradimas Ispanijoje, Izraelija ir Kalifornijoje tokios turbinos jau naudojamos. Vadinasi, potencialas milžiniškas. Buvusi komisijos narė Hedegord yra palyginusi investicijų lygį pagal BVP Europą 19 procentų, Indija 28, gerokai daugiau vadinasi, Pietų Koreja 35 procentai ir Kinija 48 procentai. Vadinasi, gerokai daugiau už Europą. Komisijos prognozės yra tokios pridėti dar šiek tiek procentų iki 20,5 procentų iš klimato programos, bet vadinasi, mes vis tiek atsiliekame nuo Kinijos. Tuos klausimus, klausimus klimato kaita, technologijos, inovacijos reikia matyti kartu. Dar noriu pakalbėti apie tikslus. Man atrodo, tikslai yra labai geras dalykas. Verčia mus pasitemti, siekti tikslų. Norėčiau, kad tie tikslai būtų nurodyti, taip pat ir valstybių tikslai dėl energijos efektyvumo. Gal nereikia leistis į tokias smulkės detalės kaip klimato kaitos dokumente, nes po to kilo problemų derantis. Tačiau tikslai yra būtini, kad matytume gairias, ko siekiame. Reikia ir valstybinių tikslų, bet ir europinio tikslo energijos efektyvumui. Taip pat tikslas padidinti nuo 20 iki 30 procentų. Tai šiek tiek paspaudžia ir komisija. dėl ETS apivartinių taršos leidimų. Aš prieštaraučiau Pandoros skrynios tokiam, sakykime, atidarimui, jeigu pradėtume keisti ETS sistemą. Čia galima aviaciją, laivybą paminėti. Pavyzdžiui, Baltijos jūroje būtina gerinti laivybą, laivų kokybę, kurie plaukia Baltijos jūra. Čia yra potencialo. Taip pat reikėtų užkirsti kelią piknaudžiavimui. E, kai diskutavome apie ETS, man komisijos narys sakė, kad neįmanoma užkirsti piknaudžiavimui kelio. Tačiau dabar komisija vėl tą klausimą rodos įtraukė į dėrybas. Aš manau, kad tai visiškai įmanoma. Visiškai kaip akcijų biržoje reikėtų nustatyti taisyklės, reikalavimus dėl skaidrumo, dėl vidinės informacijos. Aš pritariu neutralios technologijos principui. Dar vienas klausimas. Bankininkystė. Kaip ir bet kurioje ekonomikos srityje turėtų būti įmanoma taupyti, planuoti daugybę įmonių. Taip ir elgesi. Tačiau yra ir tam tikra neigiama pusė. Tiesa, dar vienas pastebėjimas dėl ETS. Kartais valstybės pasinaudoja savo priekybos teisėmis, kad apeitų funkcionuojančią rinką. Taip sakant, neteikia atviros valstybės pagalbos elektrinės statybai arba išlaikymui, bet vietoj to perdoda tam tikrų papildomų priekybos teisių. Galiu netgi pateikti <laughs> konkrečių pavyzdžių, ne čia, bet vėliau. Reikėtų vengti tokių atvejų. Nereikėtų atverti arba susilpninti ETS sistemos, nes kitaip mes neįgyvendinsime nieko iki 20 metų. manau, kad su pranešėju ir šešėliniais pranešėjais mes parengsime gerus pasiūlymus plenarniai sesijai, neatsitiks taip kaip su brandolinės energetikos dokumentu. Ačiū, panė Kalinkė. Norėčiau užduoti kelis klausimus. Nes kai kurios e, e, pastabos man suteikė peno pastymams. Taigi dabar kalbant apie e, energijos efektyvumą. Mes galvojame tai nustatyti kaip privalomą tikslą ir nustatyti tam tikrą galutinę datą. Tai iš esmės taip mes sustabdysime ekonomikos augimą. Tai yra stabdys ekonomikai. Ir įdomiausia yra tai, kad nesvarbu, kokią energijos formą mes naudojame, gamybai, mes nustatysime tam tikrą stabdį ekonomikai. Jeigu mes naudosime e, regeneruojamą energiją, mesgi norime naudoti žaliasias technologijas. Mes, tačiau mes negalime e, apriboti tų žalių technologijų, apribodami uh, e, tokiamis priemonėms kaip skatinimas energijos efektyvumo. Kalbant apie energetikos prognozes, iki 2030 metų. E, tai būtent iki šito laukotarpio CO2 kiekis padidės nuo 14 milijardų iki 40 milijardų. Europoje mes galime daryti, ką tik norime. Mes norime, e, e, Vokietija, pavyzdžiui, nuo 1 e, milijardo tonų CO2 sumažinti šitą kiekį iki 700 milijonų. Tai yra labai daug. Iš tikrųjų, tai yra teisingas žingsnis. Manau, kad tai yra iš tiesų sėkmės tikslas, žvelgiant į ateities perspektyvas. Tačiau bet kokiu atveju mes žvelgime į realybę. Apie ką mes kalbame? Ponios ir ponai. Jeigu mes kalbame dabar apie Kyoto protokolą, apie naštos pasidalyjimą, Tai iš esmės Vokietija būtent prisijima 75 procentus šios naštos. O kitos valstybės pietų Europoje, rytų Europoje taiko e, įvairias priemonės, kurios yra nepakankamos. Aš norėčiau paprašyti kiekvieno iš jūsų pamastyti apie tai, ko mes tokiamis priemonės pasieksime. Taigi, ar mes pasieksime, sakykime, konkurencingumą didesnį Europos? Mes nusatome tam tikrus tikslus, pavyzdžiui, 20 procentų emisijų sumažinimą. Tačiau pastebėkime pastaruoju metu, kas vyksta. Nuo 20 iki 30 procentų pakilo elektros energijos kainos. Mes pažvelkime į dabartinę realybę. Pakeitimai, kuriuos pateikė e, kai kurie kolegos dėl antro punkto. Tai būtent parašyta, kad e, nuolat kylant energijos kainoms. Pramonė bėga iš Europos. Ir mes į tai neatsižvelgiame. Ir man tai kelia didžiausią nerimą. Aš norėčiau paskatinti Jums. Pažiūrėti, kaip mūsų regionuose veikia e, metalo, aliuminio pramonės įmonės. Kaip jos e, galvoja perkelti savo gamybos įmonės į kitas valstybės. Apie tai reikia diskutuoti. Tai iš tikrųjų yra skandalas. Ir tie žmonės, kurie patikė tokius pakeitimus, jie iš tikrųjų nesuvokia realybės. Ačiū. Kolega Girek. Dziękuję bardzo. Ja zgadzam się. Ačiū, pane pirmininkė. Visiškai pritariu pranešėjai. tvari plėtra, tvarus augimas yra pats svarbiausias dalykas, nes augimo būdu galima išspręsti aplinkosaugos problemas, ekonominės ir socialinės problemas. Šiuo metu mes vis dar gyvename krizės sąlygomis. Labai dažnai oficialiuose ES dokumentuose, kuriuose numatomi privalomi tikslai iki 2020 metų. Veiksmingas energijos vartojimas yra painojamas su energijos taupimu ir taupiu energijos vartojimu. Neįsivaizduoju, ar mūsų vyriausybė supranta, ką jos pasirašė ir kokios savokos buvo vartojamos dokumentuose, kurios vyriausybės pasirašė. Turiu galvoje dokumentus, kuriuose numatytas 20 procentų efektyvaus energijos vartojimo padidinimas ir kiti tikslai. 20-25 procentai šiuo atveju gal ir būtų realus dalykas, bet tikrai administracinė tvarka tokio apribojimo neįmanoma įvesti, nes tokiu būdu atsiras rinkos suvaržymas. Kita vertus, šie dalykai svarbus, jeigu mes kalbame apie veiksmingą energijos panaudojimą. Bet reikia susitarti, kaip mes suprantame tą savoką. Girdėjau ir čia vartojant energijos efektyvaus vartojimo terminą, bet ką tai reiškia? Ar tai reiškia energijos suvartojimas nacionaliniu lygiu, ar energijos suvartojimas tenkantis vienam gyventojui, o gal reikėtų apie veiksmingą energijos vartojimą kalbėti pagal energijos panaudojimo duodamą naudą. Taigi, kas yra veiksmingas energijos vartojimas? Aš įsivaizduoju, kad tai yra tinkamai vartojama energija siekiant vieno ar kito rezultato. Remiantis atliktais tyrimais, remiantis inovacijomis. Tokiu būdu galėtume sumažinti išmetamus teršalus, taupiau vartoti energiją. Ir pritariu pranešėjai, kuris sako, kad 20 procentų didinti efekti, veiksmingą energijos vartojimą reikštų kur kas iš esmės didesnį išmetamų teršalų mažinimo skaičių. Tai būtų kur kas daugiau negu 20 procentų. Tačiau vėlgi, pirmiausia, turime susitarti dėl apibriešties, ką reiškia veiksmingas energijos vartojimas, kad žinotume, apie ką mes kalbame. Kita mano pastaba. Ponios ir ponai, energetikos ir klimato kaitos paketą visos valstybės narės vieningai patvirtino, aišku, buvo tam tikrų išlygų, nepaisant to fakto, kad valstybių narių ekonominio išsivystimo lygis yra skirtingas. Ir aš manau, kad tai kelia grėsmę teršalų sumažinimui 20 procentų. Įsivaizduokite, pavyzdžiui, kad Lenkijoje mes visą dėmesį teikiame efektyviam energijos vartojimui, mes šiltiname pastatus. Bet jeigu pagalvosime apie elektrinės, kurios gamina tik elektros energiją, o ne termofikacinės elektrinės, tai tada galima tikėtis 30 procentų sumažinimo, turiu galvoje išmetamus teršalus. Dabartiniu metu pramonę perkelia gamybą į kitas šalis už ES ribų dėl įvedamų griežtesnių reikalavimų. Galiausiai, aš manau, šis kelias veda į energetinę krizę Europoje. Ir tai gana realus scenarius. Ačiū. Ačiū. Ponas Viceras. Ačiū, panė pirmininkė. Aš pasiklausiau pranešimo ir man susidarė įspūdis, kad e, šis pranešimas yra subalansuotas ir prasmingas. Jau kiti kolegos pasakė daug ką, ką aš norėjau pasakyti. Tačiau aš e, dabar norėčiau pasakyti kelias žodžius apie Kyoto protokolą Iš esmės mes pasiekėme pakankamai gerų rezultatų, kalbant apie CO2 kiekio mažinimą. Tačiau mes negalime būti patenkinti tais rezultatais, nes mes, e, e, jeigu norime įgyvendinti savo e, įsipareigojimus, tai 20 procentų arba 30 procentų sumažinti tokių emisijų kiekį, tai mes turime ir siekti šio tikslo, kol kas nesimato jokios pažangos. ir e, iš esmės tik tai išvyščios valstybės e, gali 85 e, procentus, pavyzdžiui, pasiekti vėliau iki 20 metų, o kitos valstybės tokio rezultato nepasieks. Tai būtent mes turime mažinti tokių emisijų skaičių, kad temperatūra nepakiltų daugiau negu dviem laipsniais. Ir šitas sumanimas yra pakankamai brangus. Mes turime realiais faktais pagrysti tokius savo ryštingus tikslus. Aš supratau, kolega Kybel, jisai yra pakankamai skeptiškas, bet jisai e, taiko realius skaičius. E, bėgant laiku bus e, vis sunkiau sumažinti tokių emisijų skaičių, tam reikės vis brangesnių technologijų ir vis daugiau investicijų. Žinoma, rezultatas galbūt bus puikus, tačiau mums reikės vis daugiau pastangų siekiant šio rezultato. O kalbant dabar apie aktyvius, aktyvias ir pasyvias priemonės, taikoma šiam tikslui pasiekti, tai aš manau, kad šioje srityje reikėtų pusiausvėros. Būtent ir nustatant atitinkamus tikslus. Aktyvios priemonės reiškia, kad mums reikia naudoti e, geresnį energijos mišinį, e, būtent pramonėje, gamyboje. Mes turime eiti naujų kelių, Ir uh, iš naujo turim persvarstyti savo branduolinės energetikos galimybės, ypač po Fukushimos katastrofos. Aš manau, kad uh, mes nepasieksime savo emisijos sumažinimo tikslų, jeigu mes atsisakysime atominės energetikos. energetikos. Su tuo mes turime susitaikyti. Mes turime sustiprinti atominės energetikos saugumą, geriau prižiūrėti atominės elektrinės Ir tada tik pasieksime savo emisijos tikslų. Ir dabar dėl energijos e, veiksmingo panaudojimo, tai iš tikrųjų aš sutinku su savo kolegomis. E, žinoma, reikia taupyti energiją ir statybų pramonėje, e, ypač kur, kurie apie 40 procentų išmetama emisijų. Ir reikia prisidėti prie to, kad energija būtų veiksmingiau vartojama. Ir tai nereiškia, kad, sakykime, būtų skirima labai daug lėšų energijos e, veiksmingumo didinimui, o antra vertus mes neremsime pasyvių namų statybos valstybėse narėse. Todėl mes turime išnaudoti visas galimybės šioje srityje. Mes turime atkreipti didesnį dėmesį į tokį energijos e, vartojimą. Kolega Andželės. Ačiū pirmininkė. Aš esu įsitikinęs, kad e, mums reikia labai tikslaus ir ambicingo tikslo, koks turėtų būti energijos efektyvumas. Tai būtina siekiant apsaugoti klimatą ir užtikrinti konkurencingumą. Numatytas CO2 mažinimo 20 procentų tikslas iki 20 metų. Ko gero, mes įgyvendinsime šį tikslą, nes nuo 90 metų sumažėjo emisijos 17 procentų, tačiau galėtume dar labiau pasistengti. Tyrimai rodo, jog mes galėtume tikslą kilstelėti iki 30 procentų. Ir visa tai atitiktų ekonomikos skatinimo tikslą. 30 procentų tikslas reikštų, kad mes BVP padidintume, investicijas padidintume, didintume darbo vietų skaičių Kitaip tariant, tai būtų grynas degonis mūsų ekonomikai po finansų ir ekonominės krizės. Bet jei norime to pasiekti, tai klimato politiką turime integruoti į kitas ekonominės ir fiskalinės priemonės. Turime skatinti investicijas į švarės mažai emisijų išskiriančias technologijas. Aš esu dėkingas pranešėjai už atliktą darbą ir siūlau nustatyti naują 30 procentų mm, tikslą. Tam mums reikia integruoto visą apimančio požiūrio. Nes kitaip mes prarasime konkurencinį pranašumą, o tai būtų blogai Europos pramoniai, gamykloms, kurios galbūt perkeltų savo gamybos vietas už ES ribų. Ir paskutinė pastaba apie avariją Japonijoje. Akivaizdu, kad mums reikia e, švarios ir saugios energetikos. Bet jos plėtra taip pat turėtų būti tvari. Tai yra kurianti ir darbo vietas. Tik tai neprotingos vyriausybės gali užsimerkti ir nematyti šių reikalavimų. O mes turėtume veikti ryštingai ir atsakingai. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegiai Satu Hasi, kad leido man kalbėti apie šį dokumentą. Esu dėkingas kolegoms už šį įdomų darbą, kuris prasidėjo pateikta labai įdomių nuomonių ir aiškėja, jog reikėtų mums siekti trijų tikslų. Pirmas - mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Tikiuosi, kad susitarsime dėl to. Nebus lengva, tačiau yra taip, kaip pranešime rašoma. Nuoroda į 2050 metų gairias nėra tiksli. 20 procentų tikslas nėra ekonominių požiūrių efektyviausias. Gairėse sakoma, kas kita. Įgyvendinant tikslą mažinti energijos sunaudojimą atsiveria galimybė, galbūt ne pati geriausia galimybė, bet viena iš galimybių sumažinti emisijas 25 procentais namų ūkiuose, tai yra mažinant energijos sunaudojimą. Štai toks turėtų būti mūsų diskusijų atspirties taškas kolegos minėjo, kad apie tai mes jau čia esame diskutavę, apie energijos taupimo, efektyvumo privalomumą, o tai apimtų investicijas į būsto renovavimą. Kai kas teigia, kad tai būtų neproduktyvi strategija. Man tai yra keista. Kaip galima teikti, kad energijos taupimas prieštarautų ekonomikos augimui? Nejau kažkas norėtų teikti, kad tai būtų regresyvu. Siūlyčiau susipažinti su tyrimais, kurie rodo, kad investicijos į ekologišką ekonomiką reiškia darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, mūsų piliečių perkamosios galios didėjimą, nes kitaip e, mūsų gyventojams tenka vis daugiau ir daugiau mokėti už šildymą, už elektros energiją. Taip pat atsiveria investicijų galimybės kituose žemynuose. Mes taip pat galime sustiprinti savo pozicijas atsinaujinančių energijos šaltinių srityje. Taip pat mes galime taip kovoti su klimato kaita, o tai vienas iš svarbiausių diskutuotinų klausimų Europos parlamente. Ir dar viena pastaba dėl avarijos Fukushimos elektrinėje. E, susiklosti įvairios nuomonės. Kai kas teigia, kad mes turėtume a, naudotis tik tai atsinaujančiais energijos šaltiniais ir a, CO2 surinkimo ir saugojimo technologijomis, tačiau reiktų atsitraukti nuo tų diskusijų. Dabar dėl pačio teksto. Iš pradžių buvo formuluojama pernelyg pesimistiškai. Antram, antrajame paragrafe buvo teigiama, kad dėl, dėl ETS gamybos vietą perkelė nemažai įmonių. Tačiau nėra jokių tai patvirtinančių tyrimų. Mes turėtume išsiaiškinti, kokie sektoriai yra rizikingiausi dėl CO2 nuotėkio. Būtent ir į tuos sektorius reikėtų koncentruotis. Ir taip pat pastebėti teigiamus aspektus. Tai yra sukurtas naujas darbo vietas, saugesnį, užtikrintesnį e, energijos tiekimą, kova su klimato kaita yra naudinga įvairiems e, ekonomikos sektoriams. Tačiau reikėtų išryškinti tam tikrus sektorius, kurie galbūt nukenčia Gerai, kad atsisakyta minties, jog klimat, e, kova su klimato kaita kenkia Europos ekonomikai. Ir apibendrinsiu, kad tikiuosi gero darbo su pranešėju. Pone Hercog, pirmininkė, aš vis dvėjojau, ar man pasisakyti ar ne, nes mes varstome savo iniciatyvą, iniciatyvą rengamą pranešimą, bet paskui nutariau, kad turime tikrai labai aktyviai svarstyti šį klausimą, nes ne visada tie svarstymai būna aktyvus, kaip ir šiuo atveju, bet pasisakysiu tik keliais klausimais. Man labai atrodo svarbu tai, ką sakė ponas Matijas, o jis sakė, kad parlamentas turi labai vieningai veikti šiuo atveju, nes kitaip pranešimas savo iniciatyva netinka prasmės. Aš nekalbėsiu apie tikslus iki 2020 metų, bet kalbėsiu apie iššūkius, su kuriais susidūrėme. Pirmiausia, technologijos iššūkiai. Manau, niekas čia esantis neginčis ka, teiginio, kad norint pasiekti mūsų tikslų, mes turime pirmiausiai gyvendinti visus tuos tikslus, kurie numatyti set plane ir ITER reaktoriaus atveju ir kitais. 2007 metais set plano įgyvendinimui reikėjo 10 milijardų eurų. Parlamentas pritarė tik 4 milijardams. Šiandieną, jeigu jūs paklausite, kiek kainuos set projekto įgyvendinimas, tai jis kainuos 80 milijardų. O mes vis dar jų neturime. Taigi turime suprasti, kad technologijų srityje mes susidurėme su pačiais didžiausiais iššūkiais. Aš kalbėjausi su ITER projekto žmonėmis e, vykdytojais ir jie labai skundėsi. Todėl pasakykite, prašome, kuri valstybė narė, o jūs joms atstovaujate, taigi kuri valstybė narė ITER projekto įgyvendinimui skiria prioritetą ir atitinkamai lėšas. Mes, aišku, kaip komitetas neturime daug galių, nes yra politikai ir reikalinga politinė valia. Bet mes turime veikti itin vieningai, kai kalbame apie finansavimą tokių projektų. Kodėl? Todėl, kad negalima pasitenkinti tik tuo, kad daugiau pinigų turinčios valstybės narės žengia pirmin, o kitos, kurios neturi pinigų, atsilieka. Pažiūrėkime į Graikiją. Graikijoje saulė šviečia keurus metus, bet ar ten išplėtotas saulės energijos tiekimas? Vargu. Vos ant vieno ar kito namo matome saulės baterijas. Taigi, neišnaudojamos normalios turimos galimybės ir mes negalime pasiekti todėl tikslų. Mes turime iš tiesų siekti įmanomų tikslų ir turime veikti pagal europinį verslo planą, taip galima būtų visą tai pavadinti, nes kitaip mes negalėsime pasiekti jokios pažangos, nes yra valstybių narių, kurios neįperka naujųjų technologijų. Taigi mes turėtume veikti vieningai, ypač jeigu galvojame apie bendrus tikslus. Dabar nustatyti tikslai iki 20 metų bet vargu ar jų pasieks visos valstybės narės. Tai tada neteks prasmės kalbos apie tikslus po 20 metų. Dabar apie ETS sistemą. Jeigu ją ketiname keisti, na kągi, gerai, bet pakol kas jos teikiama nauda nėra didelė. Todėl reikia pagalvoti, kaip yra naudojami ES fondai ir valstybės lėšos ir kaip yra naudojami apskritai viešieji finansai šioje srityje ir kokiu projektu galima būtų imtis. Todėl aš manau, kad biudžeto komitetas, kuris nerengė jokio pranešimo mūsų svarstoma tema, turėtų tikrai pasisakyti šiuo klausimu. Ir dar vienas dalykas. Daug buvo pateikta pakeitimų, bet manau, kad jie tiesiog papildo vienas kitą dažnai. Aš pateikiau tik tai vieną pasiūlymą dėl pakeitimo. Ir tai yra susiję su pinigų išteklių ir rezervų. Labai dažnai mes suprasti turime, kad daugelis reikalavimų taikomi stambioms įmonėms, o kaip su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, kurios sudaro mūsų ekonomikos stuburą. Taigi reikia galvoti apie visuomenės švietimą ir mokymą įvairių lygių. Tai nereikalaus labai daug lėšų, bet tai padės pasiekti mums numatytų tikslų, nes bus geriau jie suvokiami ir suprantami. Taigi tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Dar septyni komiteto nariai nori pasisakyti, bet turiu informuoti Jūs, kad daugiau į sąrašą neįrašysiu norinčių pasisakyti. Aš leidau kalbėti visiems tiek, kiek jie norėjo, bet dabar turiu jau paprašyti, kad kiti kalbėtojai apsiribotų dviem minutėm pasisakydami. Pone Polskok. Ačiū, pone pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą, nors gal ir nepritariu visoms išdėstintoms nuomonėje mintims. Bet turiu taip pat uh, išreikšti pritarimą tiems, kurie sakė, kad šiame dokumente neturėtume mes dėstyti už ir prieš brandolinę energiją. Manau, kad šis klausimas gana plačiai svarstomas kitur ir kitose diskusijose jam teikiama daug reikšmės ir nemanau, kad brandolinės energijos klausimas turėtų tapti visako centru šiuo atveju. Nebejotina, kad visada kyla abejonių ir susirūpinimas, kai svarstome technologijų pažangos klausimus. Daug kalbėjome apie mažai taršias technologijas, visi sutarėme, kad jos yra būtinos, bet nebūtinai reikia, svarstant vieną ar kitą susijusių klausimą, galvoti, kad e, jie yra tarpusavyje nesuderinami. Mes turėtume tikrai rimčiau galvoti apie naujas technologijas ir investuoti į jas daugiau, taip kaip daro Pietų Koreja ar Kinija, kurios iškėlė ambicingų tikslų. Kodėl mes to negalime padaryti? Mes veikiame pagal principą arba vieną arba kitą. Taip neturėtų būti. Dar vienas dalykas - privalomi tikslai veiksmingo energijos taupimo srityje. Taip, visi sutarėme, kad reikia veiksmingiau naudoti turimus energijos išteklius, nes tik tokiu atveju bus lengviau paskirstyti tuos išteklius. Kitas dalykas, kad turime nustatyti tokius tikslus, kurio, kurie leistų pasiekti atitinkamų tikslų veiksmingo energijos panaudojimo srityje. Mes dažnai kalbame apie pastatus, jų energetinį efektyvumą, taip pat apie mažas vidutinės įmonės. Galima kalbėti ir apie kai kurios kitus pavyzdžius, bet gal vertėtų paieškoti naujų sričių, kuriuose būtų galima irgi numatyti tikslų, leidžiančių mums pasiekti efektyvaus energijos vartojimo tikslo. Matijas ir Edita teisingai pastebėjo, kad reikia investicijas skatinti. Jeigu pasižiūrėsime, kaip pasiskirsto energijos ištekliai tai pamatysime, kad dėl jų pasiskirstimo mūsų vartotojai labai moka aukštą kainą už suvartojamą energiją. Todėl reikia galvoti apie pažangių tinklų kūrimą, kurie užtikrintų, jog perdudant, pavyzdžiui, elektrą, jinai nėra švaistoma, kurie užtikrintų mažus nuostolius. Noriu pagirti pranešėją, ji gerai padirbėjo. Norėčiau koncentruotis į vieną klausimą. Tai yra kova su klimato kaita derinti su konkurencingumo ir ekonomikos augimo didinimu. Tai visai manoma, tačiau sprendimas turėtų būti daug sudėtingesnis nei CO2 mažinimo tikslas. Dabar tikslas yra 20 procentus mažinti iki 20 metų. Tačiau reikia ir horizontalių sektorių susitarimų. Pavyzdžiui, šiuo metu taip yra aviacijos rytyje. Mano nuomonė, CO2 mažinimo tikslas, jo didinimas turėtų būti siejamas su tikslais tose pramonės šakose, kur CO2 daugiausia sukūriama. Tai padidintų bendrą ekonominį efektyvumą. E, 2012 metais turėtų būti siekiama tarptautinio sustarimo. O susitarimas turėtų numatyti bendro tikslo derinimą su sektoriniais susitarimais aviacijos, miškininkystės rytise ir panašiai. vis daugiau atliekama mokslinių tyrimų, kurie demonstruoja, kaip derinti e, tokius metodus. Aš galėsiu pasidalyti su kolegomis, kuriems įdomu tokie, tokių tyrimų rezultatais. Iš pradžių komisija skeptiškai vertino tokį sprendimą, bet dabar rodos pritarė e, tokiam sprendimui, tai yra derinti kovą su klimato kaita su ekonomikos augimo siekiais. Kolega Bitikoferis, ačiū panė pirmininkė. Aš mielai padiskutuosiu su dviem e, kolegomis, e, pirmiausia su ponė Hercog. Aš sutinku su jumis, ponė Hercog, kad mums reikia sprendimų Europos lygmenių. Nėra gerai, kad e, vieni, sakykime, nuvažiuoja tos turtingesnės valstybės, o kiti lieka stotyje trypčioti. Tačiau aš nemanyčiau, kad klausimas yra e, toks jau problematiškas. E, kad mes turėtume, sakykime, toms valstybėms, kurios yra mažiau išsivyščiusios, sakykime, turėtume skirti daugiau lėšų, kad jos galėtų investuoti į technologijas. Aš manau, kad e, tos lėšos, e, kurias jau turimos, jos yra nepakankamai sistemingai naudojamos. Nes iš esmės, pavyzdžiui, yra tam tikrų ir pigesnių sprendimų, pavyzdžiui, e, pastatų šiltinimas arba jų energetinio efektyvumo didinimas. Pavyzdžiui, Vokietijoje iš esmės pastatų šilinimas prasidėjo nuo verslo modelio, o tik paskui prisidėjo valstybės institucijos. Žinoma, aš pritariu tam, kad sanglauda būtų išlaikoma, kad, sakėjim, kad visi kartu siektume vieno tikslo ir vienodų greičių, tačiau reikia reikalauti ir atitinkamų pastangų. Ir nebūtinai čia turėtume kalbėti vien tik tai apie pinigus. Su ponia Pipa taip pat norėčiau padiskutuoti. Jis sakė e, iš esmės apie tai, kad jį sukrėtė. Labai malonu, kad e, ką nors kažkas sukrečia. Ypač Europos parlamente. Čia e, e, iš esmės ši formuluotė yra atsiradusi iš žaliųjų judėjimo, tai yra jų frazė. E, tačiau tai aš manyčiau, kad tai yra dėl tokios, e, sakykime, pakankamai mažos problemos, kurios yra išpūstos. pagal jūs, ponė Piperį, e, iš esmės pagal jūs, remiantis jūsų argumentais, Vokietija, remiantis tuo, kad, sakykime, yra didelis išlaidos už energetiką, turėtų būti praktiškai pramonės dykuma, tai neturėtų būti ne vienos gamyklos. Tačiau atvirkščiai. Vokietija yra viena iš konkurencingiausių valstybių pasaulyje. Jau 2010 metais buvo patiktas tyrimas, kuriame buvo parodyta, kad e, energijos e, veiksmingo vartojimo didinimas iš esmės susijęs su didesnėmis lėšomis, tačiau jisai susijęs ir su tuo, kad įmonės tampa konkurencingesnės. Kitas dalykas. E, Vokietijoje, pavyzdžiui, energijos transportavimas yra pakankamai brangus, nes pramonės įmonės jos labiausiai nukenčia nuo tų sąnaudų, kurios kyla transportuojant energiją. O Prancūzijoje, pažiūrėkime, pavyzdžiui, už energiją mokama mažiau. Pavyzdžiui, ten e, kainuoja elektros energija, sakykime, mažiau arba transportavimas kainuoja mažiau, tačiau rezultatai yra netokie kaip Vokietijoje. O Vokietijoje, sakykime, energetikos sektoriuje arba energijos efektyvumo sektoriuje dirba daug, dvigubai daugiau žmonių negu Prancūzijoje. Tai vadinasi, realybė yra visai kitokia. Mes turime atsižvelgti į turimus faktus ir uh, nubrėžti tokius tikslus, kurie būtų susijęs su tvarumu, su inovacijų politika, su moksliniais tyrimais ir konkurencingumu ir su realybė. Konkurencingumas be šių ryštingų inovacijų neturi jokios ateities. Ačiū. Kolegė Hasi. Uh, uh, some, uh... Ačiū labai, pirmininkė. Turiu keletą pastabų. Taip mes esame pramonės mokslinių tyrimų klausimus svarsantis komitetas, bet nebejotinai mūsų kompetencijos sritis yra susijusi ir su klimato kaitos klausimu. Įvairūs atliekami tyrimai rodo, kad pasauliniu mastu Europa turėtų numatyti kur kas aukštesnį tikslą nei 20 procentų mažinti taršą iki 2020 metų. Ir tikrai yra pakankamai rimtų argumentų rodančių, kad jeigu Europa nenumatys maždaug 40 ar 45 procentų taršos mažinimo tikslo, tai jos indėlis pasaulinių lygių bus per menkas. Yra dar ir kitų taršos mažinimo tikslo elementų. Mano kolega Šarto sakė, kad komisija yra atlikusi tyrimą ir pas, nustačiusi, kad jeigu norima mažinti 80 procentų iki 50 metų taršą, tai namų ūkiai turi sumažinti 25 procentais atitinkamai. Tačiau jeigu mes pagalvosime rimčiau, galima kritikuoti komisijos argumentus, nes šiuo atveju mes remiamės neteisingų principų, kadangi taršos mažinimas namų ūkio sektoriuje iš esmės vis tiek vyktų lėčiau nei kitose sritise ir galima tikrai rasti ekonominių argumentų, kurie leistų galvoti apie kitokius tikslus, o ne 25 procentų mažinimą namų ūkiuose. Kolegos taip pat kalbėjo apie veiksmingą energijos vartojimą ir apie tai, kad reikia susitarti, ką tai reiškia. Bet mes taip pat turime pagalvoti, ar nevertėtų šioje nuomonėje, šiame pranešime kalbėti apie dar didesnį veiksmingo energijos panaudojimo tikslą. Ar tų 20 procentų pakanka? Komisija sako, kad jeigu galvojame apie 20 procentų tikslą, tai yra labai normalus dalykas. Bet ar mums reikia šiuo atveju galvoti vien tik apie tai, ką lengva pasiekti, ką galima pasiekti savaime be didesnių pastangų? Gal reikėtų galvoti apie 25 procentų namų ūkių taršos mažinimo tikslą iki 20 metų, o ne 50 metų. Be, uh, uh, against, uh, our... Bet ar dabartiniai tikslai leis mums užtikrinti veiksmingą energijos panaudojimą ir ar keliami tikslai bus įpareigojantis, privalomi. Pane Tikau. Kolegė Tikau. Ačiū, panė pirmininkė. Aš taip pat noriu, norėčiau pasveikinti panę Tuselį, padėkoti už puikų pranešimo projektą. O kalbant apie energijos veiksmingą vartojimą, aš norėčiau keli žodžius pasakyti. Kaip ir jau ankstesnės, anksčiau kalbėjusios kolegės sakė, mes galėtume taupyti energiją e, būtent transporto srityje ir kitose srityse. Pavyzdžiui, sanuodami pastatus, šiltindami juos. Ir e, būsimame finansų reglamente mes turėtume paskirti didesnės sumas e, šiluminiam E, pastatų efektyvumui, jų šiltinimui ir energijos taupimui. Mes e, taip pat turėtume atkreipti dėmesį į CO2 kiekio mažinimą ir, žinoma, e, laikytis tarptautinių sustarimų. Taip pat aš norėčiau pabrėžti, kad katastrofa Fukushimoje ir diskusijos susijusios su atomenė energetika turi prisidėti prie to, kad e, vis dėlto atominė energetika pabranks ateityje. Kitaip sakant, tos valstybės, kurios e, dabar labiausiai yra priklausomos nuo atominės energetikos, turės persvarstyti savo energijos šaltinius. Vadinasi, reikės perplanuoti jų ateities planus dėl energijos šaltinių. Tai būtent, kad jos e, pradės tikriausiai naudoti daugiau atsinaujančių energijos šaltinių. Todėl aš manau, kad e, būtina, kad valstybės narės dabar jau e, persvarstytų savo planus dėl nacionalinės energetikos, kad jos galėtų sukurti sąlygas tam, kad ateityje būtų geriau išnaudojami alternatyvūs energijos šaltiniai ir tada bus galima aptarti kitus energijos šaltinius ir panaudojimus. Panas Pirla. Ačiū, panė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti mokinius iš Kalabrigos regiono ir taip pat jų mokytojus kurie lydi šios mokinius. Ir, kaip matote, ES piliečiai klausosi mūsų. Ir netgi tie piliečiai, kurie gyvena pačiose Italijos pietuose. Nes ši tema tai yra e, CO2 emisijų sumažinimas, tai energijos taupimas, energijos veiksmingas vartojimas yra svarbus, e, svarbios temos visai Europai. Nes e, e, šio, šie energijos šaltiniai yra neišsenkantis ir manau, kad juos verta atidžiau panagrinėti. E, aš ką tik gavau ne tiek teigiamas žinias dėl mm, vis blogėjančios padėties e, Fukushimos regione. Ir jau mano kolegos minėjo e, šioje diskusijoje, mes bandome šitą iniciatyvinį pranešimą e, paremti didžiausią daugumą šiame parlamente. Todėl mes turėtume vengti plenarinėme posėdėje būtų pateikta Europos parlamento pozicija dėl brandolinės energijos, nes tai būtent iki šiol kaltinamas Europos parlamentas tai neišreiškia aiškiai tos nuomonės. Tai yra labai svarbi tema, kaip ir kitos temos, kurios čia buvo minėtos. Tačiau bet kokia atveju atominė energetika aš norėčiau pabrėžti kaip svarbiausia mūsų prioritetą. Dabar kitas dalykas, aš patikiu kelis pakeitimus, kurie galbūt pagerins tekstą. Aš norėčiau uh, pradėti nuo paskutinio savo pakeitimo. Tai reiškia, e, komisija turėtų atkreipti dėmesį į klimato kaitą arba kovą su klimato kaita kaip į didžiausią prioritetą. Ir e, numatyti atitinkamas lėšas kovai su šia kaita e, mokslinių tyrimų bendroje programoje. Iš esmės, e, e šioje srityje galima vykdyti įvairiausius mokslinius tyrimus ir jų niekada nebus per mažai. Tačiau mes susidurime su problemomis, kurias minėjo mano kolegos, aš neminėsiu jų. Tai būtent, kad yra e, tikslai numatomi 2020, 20, 30, 50 tikslams, kad e, turi būti mažinamos CO2 emisijos e, įvairiose sektoriuose. Ir čia buvo kalbama apie transporto sektorių. Manau, kad tai yra svarbi priemonė priimta, kurioje, kuri buvo aptarta įvairiose frakcijose ir jos kilo daug diskusijų, būtent dėl šio emisijų mažinimo. Ir jau tuo metu aš pamačiau, kad yra įvairiausių nuomonių šio klausimu ir aš e, manau, kad čia reiktų vėl to ieškoti daugiau kompromiso ir rasti vientisą tekstą, e, kuris pasiūlytų mums geriausią sprendimą. O kalbant apie CO2 emisijų sumažinimą ir energijos taupimą, e, mūsų komitetas nuolat kartoja tai kaip mantrą, kad mums tai yra svarbiausia prioritetai. Kolega Vyber. L'objectif de 30% d'économie. Jeigu mes norime 30 procentų sumažinti CO2 emisijas, mes turėtume pasitelkti bent jau tris priemonės. Pirma, energijos taupimas, bet tam reikia milžiniškų investicijų. Pone Hercog visiškai teisingai problemą išdėstė. Toliau, atsinaujantis energijos šaltiniai. Ten taip pat yra daugybė vietos tobulėjimui. Jeigu iki 20 metų norime pasiekti 30 procentų tikslą, tai teks pasitelkti ir brandolinę energetiką elektrai gaminti. Su brandolinė energetika susiję daugybė kitų problemų, tačiau bent jau tie gerai, kad CO2 emisijų nėra iki to laiko, kai atsinaujinantys energijos šaltiniai visiškai pakeis brandolinę energetiką, e, tra, tradicinę energetiką, tai e, mums teks naudotis brandolinę energetiką, jei norime pasiekti 30 procentų tikslo. Bet jeigu atominės elektrinės pastatytos ten, kur susiduria tektonės plokštės, tokias elektrinės reikėtų uždaryti, tačiau tai aišku valstybių, vyriausybių kompetencija. elektrinės yra pastatytos, galima jomis naudotis atominėmis elektrinėmis, tačiau reikia šimtų procentų užtikrinti, kad jos būtų saugios. Valdymo, jų valdymo klausimas yra svarbiausias. Čia reikia galvoti ne apie pelną, o apie jų saugumą. Saugumas turėtų būti kontroliuojamas tarptautinių, europinių agentūrų. Europos agentūra turėtų stebėti atominių saugumą, o Tatena turėtų suteikti mums tuos reikiamus kontrolės įgaliojimus. Saugumas yra svarbiausia branduliniai energetikai. Ponas Lamsdorf, na, mums reikia pasirinkti. 87-aisiais Amerikos istorikas Kennedy paskelbė labai įdomią knygą Supervalstybių kilimas ir žlugimas. Labai įdomi mintis. Supervalstybių kilimas ir žlugimas įvyksta tais momentais, kai jos prisima tokių ambicijų, kurios viršė jų gebėjimus, jų ekonominę galę. Štai tokia mintis. Ir jis pasitelkė įvairių istorinių pavyzdžių šiai minčiai pagrysti su teritorinės ekspansijos ambicijomis, tačiau taip pat čia galima paminėti ir mūsų e, aplinkosaugos e, ekonominės ambicijas. Ponas Butikov sako, kad Vokietijos ekonomika klesti, bet man susidaro visiškai priešingas įspūdis. Pavyzdžiui, ponas Šrioderis, buvęs kancleris e, norėjo, kad 20 tūkstančių naujų specialistų dirbtų e, Vokietijos rinkoje informacinių technologijų. Tačiau realūs skaičiai buvo tik tai pusantro tūkstančio tokių specialistų. Vadinasi, Vokietija tarp jaunimo jaunų darbuotojų, IT darbuotojų, Vokietija yra laikoma atsilikusią valstybę, turi nekokią reputaciją. Um Ačiū. Pone Hercog, dar kartą. Norėčiau sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Rytoj aš duosiu interviu Vengrijos laikrašiui, bet noriu aiškiai pasakyti, kad Europa, mano galva, nėra labdaringa organizacija ir nemanau, kad valstybės narės turėtų stovėti eilėje prie savo sriubos dubenėlio. Bent jau mano valstybė to nedaro. O mu, apie mus kalbama kaip apie pasilikusius. Bet iš tiesų valstybės, kurios įstojo 2004 metais, bent jau šioje srityje nelgetauja ir nelaukia, kol joms ką nors atkiš Europos Sąjungos pačios siekia tikslų. Todėl griežtai pasisakau prieš tai, kad prieš per teisėkurą mes tam tikrom įmonėm suteiktume išskirtinės monopolinės teisės. Taip, yra gerų įmonių, bet aš tikrai nebuvau išrinkta Europos parlamentą tam, kad būtų suteiktos įskirtinės monopolijos teisės vienam ar kitam sektoriui, vienai ar kitai įmoniai. Tuo labiau, kad mes nesame paprašė necento iš ES tvarkydami problemą šioje srityje. Na, aišku, sako pirmininkas, jūs labai pagyvinote diskusijoje. Ponas Piperkė tik pasakė, kad iš esmės e, Vokietijos e, pramonė yra sena ir atsilikusi. Ir e, sakoma, kad mūsų į energijos vartojimo efektyvumą nukreipta politika iš tikrųjų yra lobistų išmislas. Tačiau to nėra. Aš manau, kad e, e, protingiausia būtų e, parinkti tam tikrą laiką, kad galėtume aptarti šios klausimus. Nes ponas Pipa iš esmės tik pasakė kaip įspėjimą, kas galėtų atsitikti, jeigu mes imtumėmės dabartinių priemonių. Ir kaip pirmininkas norėčiau pasakyti, kad šitas aspektas, šita tema yra labai svarbi. Aš manau, kad mes galėtume iš esmės aptarti šią temą e, išsameu ir e, nuspręsti, kokią politinę poziciją mes priimsime, spręsdami e, šią problemą. Tai būtent mes siekiame kuo ryštingesnius tikslus iškelti ir siekti kuo daugiau. Tačiau reikia realiai žiūrėti ir, ir laikotarpį, kuriame mes esame ir kuriam yra numatyti tie tikslai. Ar mes iš tikrųjų gyvensime tos tikslus? Čia buvo uh, E, pateikti ir keli pavyzdžiai, kai, sakykime, politiniai sprendimai nepasiteisindavo ir galų gale viskas baigdavosi niekuo. Ir e, šiame e, komitete mes svarstėme ir magininkystės temą prieš keliarius metus. Ir mes kaip tik nagrinėjome temą, kaip poveikio vertinimas, atliekinimas. Ir buvo iškelta daugybė klausimų, čia aš juos nesigilinsiu. Tačiau aš manau, kad kalbant apie poveikio vertinimą, mes turėtume būti labai atsargus ir mes turėtume apsvarstyti visas įmanomas galimybės ir aspektus, o nieko per daug greitai nepriimti. Taigi, ateityje e, mes turėtume e, siekti savo e, strategijos, būtent būti atsargus, ypač priimdami teisėkuros sprendimus, ir ramiai aptarti visas problemas, visas temas, kurios yra svarbios ir įvertinti visus galimus poveikius ir pasiekmes mūsų sprendimų. Tada bus lengviau priimti ir tinkamą sprendimą. Taigi, atsiprašau, iš tikrųjų, aš kaip pirmininkas e, jau porą metų neturiu galimybės ilgai kalbėti ir dabar pasinaudoju šią progą. Čia ir ponas, tai čia ir ponas Lansbrodas Jeigu jūs e, norite pasakyti. E, na. Taip, žinoma, noriu pasakyti. E, žinoma, galbūt nelabai mandagiai kalbėsiu, tačiau kelis kritinis žodžius pasakysiu apie pono Oettingerio pasisakymus vakar. Mes vakar kaip tik išklausėme pono Oettingerio pranešimą ir iš tikrųjų tai buvo nuvilintis pranešimas. Tai buvo tik tai plėpėjimas, pilstamas iš tuščio į keurą. Realios problemos yra nesprendžiamos ir ponas Šotingeris nemato tų realių problemų Europoje. Ir buvo e, nustatytos netgi gairės 20 metų ir tose gairėse nepaminėtas ne vienas žodis apie anglis. Ir e, iš, iš esmės anglis e, kaip energijos šaltinis net neįtrauktas į gairias, nei energetikos apžvalgas. Čia iš esmės reikėtų pasikviesti mums pramonės atstovus ir e, persvarsyti tas 20 metų gairias. Ir, sakykime, tose gairėse, pavyzdžiui, per menkas dėmesys skiriamas yra atominiai energetikai. Tai yra labai apgailėtina. ir ponas Piebalksas, kuris buvo ankstesnės komisijos narys, buvo daug geresnis už poną Oettingerį. Žinoma, kiekvienas gali vertinti komisijos narius, tai, tai yra mūsų teisė. Tačiau mes galime pasikalbėti ir tiesiogiai su, ir su komisijos nariu, ir vienas su kitu. Ir e, šitose gairėse tai iš esmės kalbama apie galimas e, alternatyvius scenarius. E, Vokietijoje mes dabar kalbame e, apie tai, kad galime labiau naudoti anglį kaip e, energijos šaltinį. Ir e, pas mus netgi e, Vokietijoje buvo reikalavimo pastatyti naujų anglies jėgainių. Taigi, iš esmės, bereikalo aš pradėjau tą temą, nes dabar visi norės pasakyti šią temą. Pone Langenai, jūs norėjot pasakyti. Čia teisybės dėlį norėčiau pasakyti, kad e, e, ponas Pyloksas iš tikrųjų buvo labai geras komisijos narys. Tačiau jo laiku buvo uždaryta atominė elektrinė Ignalinoje. Čia e, aš tik norėjau papildyti ankstesnį pasisakymą. Taigi, viskas užteks kalbėti, dabar suteiksiu žodį komisijai, kad bent jau pateiktumėt savo trumpą nuomonę. Ponas Grotė, kaip jeigu teisingai matau. Iš esmės mes turime aptarti ir kitus darbo atvarkės punktus ir paskui dar steiksime žodį pranešėjai. Like to... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už naudingą pranešimą, padėkoti už labai įdomią diskusiją ir pasisakysiu trim klausimais. Pirmiausia, dėl daromų išvadų. Faktiškai ap, Išvadų pateikiama daug, rekomendacijų pateikiama daug, mūsų galva jos įdomios, kai kurios iš jų tapačios ir sutampa su komisijos teikiamais argumentais kelių gairėje. Turiu galvoje mokslinius tyrimus, skatinant mažai taršias technologijas. Ir tai svarbu tiek ilgalaikės perspektyvos požiūrių, tiek mūsų pramonės konkurencingumo požiūrių, nes tokiu būdu mes galėsime užtikrinti pramonės sektoriaus augimą. Dar vienas dalykas, apie kurį buvo kalbėta ir kuris sutampa su mūsų argumentais, tai yra investicijos. Nebejotinai finansavimo priemonas yra labai svarbios norint sukurti mažai taršios ekonomikos Europą ir mums reikia kurti technologijas čia, o ne importuoti jas. Todėl, manau, svarstant kitos finansinės perspektyvos biudžetą, reikia apie tai galvoti ir skirti atitinkamą dėmesį. Ir galiu visoms valstybėms narėms čia atstovavimams pasakyti, kad dabar mes svarstome įvairias galimybės, tarp jų ir skiriamų lėšų moksliniams tyrimams didinimą. Toliau veiksmingas energijos panaudojimas. Mes apie tai irgi kalbame savo kelio gairėse. Su šiuo klausimu yra susijęs ekonominės naudos ir išlaidų santykio klausimas. Taip, visiškai teisingai pastebėta, kad komisija savo dokumente numatydama 25 procentų taršos mažinimą namų ūkiuose rėmėsi tam tikrais argumentais sąsajoje su 20, 20 e, procentų taršos mažinimo tikslu iki 20 metų. Nebejotina, kad mes pasirinkome kelią, kuriuo žengiant pasiekti tikslą mums prireiks daugiau lėšų, tai akivaizdu. Dar vienas komisijos argumentas yra tas, kad energijos veiksmingas panaudojimas leis mums taršą sumažinti galbūt net daugiau negu 35 procentais. Ir dar keletas um, pamastymų dėl konkurencingumo didinimo sąsojo su gamybos perkelimu klimato kaitos kontekste. Noriu pasakyti aiškiai, kad komisija labai kruopšiai svarsto šios dalykus, mes įvertinome gamybos perkelimo procesą ir duomenys pateikiami mūsų pagrindinėme komunikate, taip pat kelio gairių plane iki 2050 metų gamybos perkelimo klausimą mes labai išsamei ir atidžiai analizavome. Ir ką rodo mūsų analizė? Iš esmės įrodo tokį dalyką. Priemonės, kurias vartojame, naudojame dabar, ir toliau turi būti taikomos, bet rizika gamybos perkelimo gerokai sumažėjo dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia dėl to, kad vis tik tai valstybės imasi įsipareigojimų tam tikrų, turiu galvoje valstybės ir už ES ribų, o tie atsipareigojimai atsirado po susitikimo Kopenhagoje, jos žodinius prisijėmė įpareigojimus, todėl gamybos perkelimo procesas nėra toks spartus, kaip mes galvojame prieš tris metus. Tiek norėjau Jums pasakyti. Ačiū. Okay. Ačiū. Aš iš esmės esu šiek tiek a, sunerimęs. A, kai girdžiu tokius žodžius, kaip, pavyzdžiui, penkerių metų ar dešimties metų planus. Tačiau čia tikriausiai susijęs su mano patirtimi. Taigi dabar baigiamai žodį gal. Pranešėja. Ačiū. Iš tiesų, tai buvo labai įdomi ir gyva diskusija. Labai daug kolegų pasisakė šioje diskusijoje ir tai reiškia, kad šešėliniai pranešiai ir aš turime sudėtingą užduotį. Būtent atsižvelgti visų nuomonės. E, aš e, pateiksiu trumpą apibendrinimą. Akivaizdu, kad mes norime aiškių ir ištingų tikslų. Ir čia mes turime e, pasiekti kompromisą, kaip tie atrodytų turėti tie tikslai. Žinoma, jie turėtų užtikrinti stabilumą mūsų visuomenėje, o tam būtent reikalingi šie tikslai. Aš manau, kad iki 2020 metų Mes jau nustatėme pakankamai daug apribojimų ir mums reikia dabar realių žingsnių. Mes norime e, atsižvelgti e, į mūsų sprendimų pasiekmes, e, turime atsižvelgti į ATS sistemą, kad būtent ši sistema puikiai veiktų. Daugiau reikėtų kalbėti apie energijos veiksmingą vartojimą. Žinoma, labai įdomi ir ta vizija susijusi e, kaip, su tuo, kaip atrodys e, mūsų energetika po 2020 metų. Energetinis neutralumas irgi buvo toks reikalavimas iškeltas. E, žinoma, sutinku su tuo, bet to mes turime skatinti ir naujų technologijų vystimą. Žinoma, yra kai kurių problemų iškeltų diskusijoje. <laughs> Iš esmės, mane labai stebina, kodėl mes taip dažnai minime Vokietiją. Galbūt visą tai pasikeis po to, kai baigsis rinkimai Vokietijoje. Mes turime omenyje ne, ne vien atskirą valstybę narę, Vokietiją pavyzdžiui, bet visą Europos Sąjungą. Ir turime e, taikyti ir priimti priemonės, kurios taikomos visai Europos Sąjungai. Mes turime e, E, išsiaiškinti su komisija, kur yra galimybių arba trūkdžių priimti atitinkamas priemonės, kaip mes galime skatinti ES lygių e, e, taikyti tokias naujas technologijas. Dabar dėl kioto protokolo norėčiau pasakyti, kad visos valstybės pritarė kioto protokolo tikslams ir taip pat ir ta valstybė, iš kurios esu ir aš, Slovenija. Žinoma, mes turime daugiau dėmesio skirti investicijų skatinimui, investicijų finansavimui. Nes tos investicijos yra pakankamai menkai apibrėžtos kol kas. Nėra aiškių formuluočių, kaip turėtų vykti toks finansavimas. Aš norėčiau į 29 punktą atkreipti dėmesį. čia sakoma, kaip turėtų atrodyti mūsų pozicija įtre komitete. Ir kaip mes norime pasiekti savo kovos su klimato kaita tikslus. Aš manau, šioje srityje mes galėtume pateikti daugiau pakeitimų ir geriau suformuoluoti tekstą. Aš kalbėjau apie vienybę, apie konsensusą. Mes turime būti stiprus kaip Europos parlamentas e, turime pasiekti vienybę, pirmiausia, įtre komitete. Ir žinoma, e, taip pat bendradarbiauti su ENVI komitetu, siekdami bendro tikslo. Envi atstovas, aš mačiau, sėdėjo čia pas mus posėdėje, jis išėjo jau, bet aš manau, kad bet kokiu atveju mes galime rasti bendrų sprendimų su Envi komitetu, nes mes siekime būtent bendro vieno tikslo. Mes neturime siekti skirtingų tikslų ir veikti priešingomis kryptimis. Ir jeigu mes pasieksime vienybę, tada plenarinėme posėdėje pavyks surinkti didelę daugumą kad būtent pasiūstume aišku signalą ES visuomeniai. Ačiū. Baigėme šį darbo tvarkės punktą. Mes turime dar kelis darbo tvarkės punktus. Pirmasis yra, yra sąjungos metiniam biudžetui taikomos finansinės taisyklės. E, ponas Odi yra pranešėjęs šio klausimu, ar ne? o ne. E, atsiprašau, vis dėlto ponas Kalfin yra pranešėjas. O ponas Odi yra šešėlinis pranešėjas. E, pone Kalfinai, jums žodis. Much, uh, Ačiū, pane pirmininkė. Mes su vieną kartą svarstėme finansinės taisyklės, finansinį reglamentą ir mūsų komitetą domina taisyklių taikymo sritis. Turiu galvoje taisyklės, kurios yra nustatomos inovacijų mokslinio tyrimų sritise. Turiu pasakyti, kad pati procedūra buvo gana ilga, kol buvo rengiamas tas dokumentas. Komisija keletą kartų siuntė skirtingus dokumentus. Dabar galiausiai parlamentas jau rengiasi balsavimui, kuris turėtų įvykti iki birželio mėnesio. Atsakingasis komitetas yra biudžeto komitetas ir jie rengia pagrindinį pranešimą. Aišku, panašu, kad vyks ir taikinimo procesas, bet dabar padėtis yra tokia, kokia ji yra. Ir manau, kad dabar tekstas yra daug aiškesnis. Mes keletą klausimų iškėlėme, kurie mums svarbus ir kurie mūsų galva turėtų būti įtraukti į finansinį reglamentą. Tarp svarbiausių klausimų galima paminėti taisyklių supaprastinimą, vėlgi kalbu apie mokslinio tyrimų ir inovacijų sritį ir tas supaprastimas reiškia štai ką. Pirmiausia, reikalingos aiškesnės apibrieštis, reikalinga suvienodyti lėšų panaudojimo iš įvairių fondų taisyklės. Be to, mokslininkų bendruomenė nerimauja, kad pasirinktas finansavimo metodas nelabai dera mokslinių tyrimų ir inovacijų sričiai. Ir todėl mes iš dalies pakeitėme savo dokumento turinį. Dar yra vienas dalykas, tai yra primtina paklaidos rizika, TRE, tuos ta garsioji santrumpa. Ir šis principas, tai yra e principas, yra taikomas, kai vertinamos iš ES fondų skirtų lėšų panaudojimas. Labai plačiai apie tai nekalbėsiu, bet noriu pasakyti štai ką. Kai kalbame apie mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, tai paklaidos rizikas, toleruotinos paklaidos rizikos principas reiškia biurokratinių procedūrų augimą, o mokslininkų bendruomenė Europos Sąjungos institucijoms sako, kad tokiu atveju mokslinė bendruomenė nebus suinteresuota naudotas ES lėšomis. Todėl reikalinga siekti tinkamos pusiausvėros. Iš vienos pusės reikia mažinti riziką, užtikrinti tinkamą ES lėšų panaudojimą, kontroliuoti, kaip tai daroma. Iš kitos pusės neturėtume versti mokslininkų užsimti biurokratinių procedūrų vingrybių sprendimų kai jie galėtų tą laiką skirti moksliniams tyrimams. Tekstas, kuris mums pateiktas, tikrai geresnis nei ankstesnis, tačiau nepakankamai geras. Pats esu pasiūlęs patikslinti priimtinos paklaidos rizikos apibriežti ir taip pat atsižvelgti iš šio principo taikymo ypatybės įvairiose sritise, nes pavyzdžiui, sanglaudos politikos, bendrosios žemės ūkio politikos sritise šis principas turėtų būti taikomas kitaip nei e, mokslinio tyrimų srityje. Dėl taisyklių supaprastinimo. Mes tiesiog lauksime įgyvendinančiųjų priemonių reglamento, tada bus aiškiau, bus aiškiau, kokios taisyklės yra supaprastinamos ir ką reikštas supaprastinimas. Bet nebejotinai dabar dar esame tame etape, kai taisyklių supaprastinimo darbas nėra baigtas. Dar vienas dalykas, kurį iškėlėm savo komitete yra susijęs su iš ankstiniu finansavimu. Mokslinė bendruomenė sako, kad kai tik tai yra suteikiamos subsidijos, kurios laikomos bankė, nes tai yra pinigai, atsiranda, a, atsiranda papildomos sumos gautos iš palūkanų ir pagal taisyklės tas palūkanas privalu gražinti Europos Sąjungai. Bet tai gana sudėtingas procesas, jo lab, kad reikalaujamų skirtingų banko sąskaitų. Taip pat yra teikiamas ir kainų apibrėžimas, kuris, vis, kuris jau toks, koks yra dabar, daug maž tenkina mokslininkų bendruomenę, bet e, apsiribuojama šiuo atveju įprastiniais dalykais. Dėl konkrečių pakeitimų, kuriuos pasiūliau padaryti, tai pirmiausia nuoroda į du labai svarbius dokumentus. Tai yra Prono Karvalio pranešimas, dėl kurių balsavome parlamente. Jame pateikiama labai daug svarbių rekomendacijų dėl mokslinio tyrimų finansavimo. Dar kitas dalykas yra septintosios pamatinės mokslinio tyrimų programos e, vertinimo grupės išvados ir, manau, reikėtų jomis pasinaudoti siekiant didesnio aiškumo mūsų tekste. Turiu pasakyti, kad reikėtų aiškiai aiškesnių kriterijų, kuriais būtų apibriešta primtina paklaidos rizika. Aš ketinu pasiūlyti tokių kriterijų. Taip pat manau, kad komisija vykdant programas galėtų pasižiūrėti, jeigu programos vykdymo metu TRE yra pakankamai uh, aukšta, tai tada gal reikėtų atlikti programos peržiūrą, projekto peržiūrą, kitaip sutvarkyti programą, atsižvelgiant į jos ypatybės. Bet turiu pasakyti, kad dabartinis komisijos siūlomas dokumentas tikrai yra neblogas, žengėme tinkamą linkmę ir tikiu, kad um, naujos taisyklės leis supaprastinti biurokrat, dabartinius procesus, iš to tik išloš mokslinio tyrimų bendruomenė, bus sumažės biurokratija, ko labai pagėdauja mokslininkai. Kai balsuosime dėl to teksto, tai nebejotinai reikės e, atsižvelgti ir į praktinius aspektus, kaip bus įgyvendinamos tos taisyklės, bet teks palaukti finansinio reglamento įgyvendinamųjų priemonių dokumento. Ačiū. Merci, Monsieur le Président. Je, je... Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Kalfin už tai, kad įdomiai išdėstė temą šitame dokumente. Finansinis reglamentas suteikia progą pagalvoti, kokias supaprastimo priemonės galima įgyveninti ir koks turėtų būti teisinis pagrindas. Dėkoju ir poniai Karvalio už padang, pastangas įvesti su paprastinimo ir taip pat apsvarstyti, su kokiamis kliūtimis susitinka, susiduria mokslinių tyrimų organizacijos. 77 paragrafe komisija paaiškina, kaip ji vertina tų organizacijų finansinius reikalus. Jeigu gaunamas prašymas sumokėti kompensaciją dėl automatinio lėšų susigražinimo. Pagal šeštą pagrindų programą, pagal septintą pagrindų programą pagal 77 paragrafą, jei komisija nori susigražinti lėšas, gauti kompensaciją, tai tai gali būti atliekama tik tai debito būdu. Arba tai gali būti taikoma tik tai debitui. Ir turi būti taikomas abipusiškumo principas. Čia, manau, mums reikia teisininkų pagalbos ne visi parlamentarai susigaldo tose teisinėse plonybėse. Kur mes norime daugiau supaprastinimo? Ar bendruosiuose principuose, ar konkrečiose politikos rytise? Man buvo duotas toks patarimas, kad pagrindinio teisės akto nereikėtų keisti. Žodžiu, mums reiktų apsispręsti dėl teisinio pagrindo. Kad mes nu, kaip tinkamiau įgyveninti ponios Karvalio pranešimą. Dar vienas pastebėjimas dėl biudžeto. Mes biudžetą struktūruojame pagal 40 straipsnį. Galbūt reiktų tam tikros segmentacijos. E, kyla klausimų dėl investicijų. Pavyzdžiui, Galilėjo projekte ir ITER projekte. Biudžetas turi būti struktūruojamas, tačiau to neužtenka didžiulių projektų finans, e, finansavimo ir investicijų. Tai yra daugiamečių projektų. Tie projektai gali netgi viršyti finansinės perspektyvos laikotarpį. Galbūt gaunamas pajamas reikėtų sieti su funkcijomis ir investicijomis. Galbūt biudžeto kontrolės komitetas turėtų pasisakyti dėl primtinos paklaidos normos arba rizikos. Nemanau, kad mes turėtume e, spręsti dėl primtinos paklaidos normos. Auditorumai kartais maišo savokas, tai yra priimtina rizika, sumaišo su e, tam tikra leisna riba, su reikšminė klaida. Ir e, mes dažnai susilaukime kritikos ar pašaipos žiniasklaidoje. pagal tai, kaip dabar suformuota, sunku suprasti, ar turime omeny klaidų skaičius, ar klaidų suma. Ar turime omeny 10 ar 15 klaidų, ar suma didžiulė 200 milijonų eurų. Auditorumai atliko nepakankamai tyrimų. Pavyzdžiui, struktūrinėse fonduose jie atliko tik tai 180 patikrinimų, nors mokėjimų buvo tūkstančiai. Klaidų, aišku, gali įsivelti. Tarkime, 10 klaidų galbūt gali būti toleruojama. Mums reikėtų daugiau padiskutuoti, koks klaidų lygis, skaičius gali būti toleruojamas kolega Bitikoferis, kaip šešėlis pranešėjas. Ačiū kolegoms, ačiū kolegai Kalfinui. Aš kaip tik kelias pastabas pateiksiu. Ir galbūt e, paminėsiu paskutinę panaudį pastabą. Aš manau, kad e, toleruojamas e, klaidos rizikos koncepcija iš tiesų yra pakankamai sudėtinga ir gali iš esmės būti tam tikrų nesusipratimų dėl neiškaus apibrėžimo šių klaidų. Pastaraisiais metais mes svarstėme auditorumą ataskaitą ir nustatome, kad esadintosios bendros programos ataskaitose pastebimos vis dėlto didelės tos toleruojamos klaidos. Čia kalbame ne apie 2 procentus nukrypimą, bet apie keliasdešimt procentų nukrypimą. Tačiau bet kokiu atveju reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nebūtų sukeltas toks tarsi šituoklės šiubavimas. Čia kaip prisiminkime, e, po Santero komisijos žlugimo buvo sugriežtintos priemonės, ypač e, kalbant apie toleruojamų klaidų riziką, paskui sušvelnintos Čia, kai ponas e, Kalfinas e, kalba apie korek, koregavimo mechanizmus, taikant e, įvairias programas, tai mes norime vis dėlto tą švituoklės subavimą sumažinti ir užtikrinti sėkių tam tikrą pusiausvyrą ir lankstumą. Kad būtent mes galėtume vykdyti savo darbus, nenukrypdami į šoną. Kolegė Kavalio. Like Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai, šešėliniams pranešėjams už tikrai puikiai atliktą darbą. Buvo paminėta, kad supaprastinimo pranešimas dėl supaprastinimo jame pateikta nemažai rekomendacijų, kaip supaprastinti taisyklės, jų yra 70 ir mūsų komitetas apibrėžė tas, tai, tas rekomendacijas, kurias galima nedelsiant įgyvendinti. Yra ir tokių rekomendacijų, kurių nebūtina dabar įgyvendinti, bet apie jas reikėtų atsižvelgti, kai bus atliekama septintosios mokslinio tyrimų pamatinės programos tarpinis įvertinimas. Ir tai norėčiau pažymėti. Mes iš savo pusės turime užtikrinti, kad Nebejotinai rekomendacijos susijusios su finansinio reglamento pakeitimu yra labai svarbios ir jas privalu atsižvelgti. Pirmiausia, tai yra tinkamai panaudotų lėšų sertifikavimas. Būtina, kad vadovaujantis tarptautinę finansinės atskaitomybės praktiką tą galėtų padaryti pačios valstybės narės. Kita rekomendacija kad reikėtų nustatyti visą sąrašą elementų, kai už iš ankstinį finansavimą gaunamos palūkanos galėtų būti panaudoti. Taip pat yra taisyklių, kurios labai sudėtingos. Ketvirta rekomendacija, ją mini ir pranešėjas, tai yra kaino taikymas. Mano galva, nereikėtų labai abstrahuoti šio dalyko. Ir galiausiai reikėtų sumažinti ex post auditų skaičių ir atitinkamai išieškojimų gražinamų lėšų po projekto įgyvendinimo problemą išspręsti. Taigi tokios yra pagrindinės rekomendacijos, nežinau, kiek kolegoms jos naudingos, bet labai norėčiau, kad jos atsispindėtų pranešime dėl finansinio reglamento taisyklių keitimo. Pone Hercog, atrodo, nenori pasisakyti, nes viskas jau buvo pasakyta. Noriu paklausti pranešėjo, ar norėtų kalbėti, komisija irgi nenori kalbėti. Tada žodį suteiksiu ponui Kalfinui. Ačiū, pona pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms, kad jie surado laiko paskaityti mano pranešimą, kurį netaip jau lengva skaityti, turiu pripažinti. Iš esmės sutinku su visomis pastabomis, kurios buvo išdėstytos, pirmiausia, kad reikalingos iškesnės formuluotės, įskaitant ir tai, kas buvo pasakyta apie 117 pranešimo punktą. Tikrai mes turime pasiaiškinti, kaip mes suprantame TRE, primtiną paklaidos normą. Suprantu, kad čia jau įžengėme ir į gana gudumišką, todėl turime elgtis apdairiai. Atsakingasis komitetas ir pagrindinis pranešėjas primiktinai pageidauja tekste kalbėti apie priimtiną paklaidos normą. Todėl aš manau, kad reikalinga aiški metodologija, kaip vertinama rizika, kaip nustatoma tokia norma, nes dabar ir visuomenė, ir žiniasklaida iš tiesų nesupranta, kas tai yra, nes painiojami skaičiai, Ir jeigu mes ketiname TRE principų naudotis, jeigu jisai bus įtrauktas į finansinį reglamentą, tai TRE principą būtina labai aiškiai apibriežti. Tai, kas sakė, kai kas buvo pasakyta dėl investicijų ir funkcijų. Nežinau, ar reikia kalbėti apie šį dalyką dabar, gal reikėtų kalbėti vėliau, kai bus priimamas naujas finansinis reglamentas dėl kito biudžeto bet manau, kad reikalinga pasiūlyti štai ką. Biudžete turi būti atskira eilutė numatyta stambiems projektams, tam, kad nepainėtume tų stambių projektų su ES einamuoju laikotarpiu vykdomomis programomis. Gal tai padėtų geriau struktūrizuoti patį biudžetą. Dar nemažai klausimų kilo ir sąsoje su ponios Karvalį pasiūlymais. Mano galva, tai jie daugiau susijęs su įgyvendinimo priemonėmis, bet aišku, gerai būtų, kad kai kas atsispindėtų ir finansinėme reglamente. Taigi dabar jau lauksiu labai konkrečių pasiūlymų, nes manau, kad mes visi, ir ponia Karvalio, ir, ir mes, žengėme tą pačią linkmę, todėl būtų protinga suvienyti pastangas. Taigi dabar baigėme šią diskusiją ir atkreipčiau dėmesį jūs kad, e, į tai, kad gegužės trečią dieną yra galutinė data e, teikti pakeitimams. Taigi dabar perėmėme prie 23 punktą. Čia kalbama apie įgaliojimus susijusių trišalų susitikimu dėl 2012 metų biudžeto projekto. Pranešėjas yra kolega Vitikoferis. Tai kaip matote, Tai vis tie patys žmonės, kurie čia daugiausiai dirba. Taigi žodis ponai Butikioferiai. Ačiū, pane pirmininkė. Aš norėčiau paminėti tik tai keturis punktus. Pirmiausia, paminėsiu svarbiausius, bent jau man punktus. Labai svarbu, kad mes uh, faktiškai įgyvendintume 2020 m. Europos strategiją. Ir tai yra iškeliama į prioritetinę vietą mano pranešime. Mums reikia esminių koordinuotų ir griežtų finansinių įsipareigojimų, kad pasiektume 2020 m. strategijos tikslus. Ponios Hercog čia dėja nėra, aš kalbėsiu jos vardu. Ji paprastai sako, kad mes iš esmės galime tos dokumentus su Europos 2020 metų strategija išmesti iš šiukšlių dėžę, jeigu mes rimtai nesvarstysime apie atitinkamas priemonės ir atitinkamą finansavimą skirtą šią strategiją įgyvendinti. Ir būtent mes turime dėl to kovoti. Kitas dalykas. Ir tai yra mano šeštas punktas mano dokumente. Mes turime atkreipti dėmesį į tai, kad e, įvairūs e, didžiuliai projektai nesutrukdytų mums siekti mūsų galutinio tikslo. Ir ponas Šotingeris kaip tik vakar sakė, kad jis irgi taip pat mano, kad negali būti taip, kad pavyzdžiui ITER nuolat konfliktuoja su kitais projektais, susijusiais pavyzdžiui su energetika arba su kitais konkrečiais projektais. Tai būtent reikia e, apsvarstyti šios klausimus. Nesvarbu, ar mes žavimės įter projektu ar ne, tačiau bet kokiu atveju Mes negalime leisti, kad didieji projektai, tai pavyzdžiui, e, ITER arba Galilėjo projektai, šie, šie projektai netrukdytų mums siekti e, kitų mokslinių tyrimų prioritetų, nes būtent jie atima finansavimo dalį iš tų mokslinių tyrimų. Ir pramonė pramonės teisėti lūkesčiai to, tokiu atveju neįgyvendinami. Nes pramonė, pavyzdžiui, tikisi e, finansavimo moksliniams tyrimams, o tas finansavimas nukreipiamas Galilėjo arba ITER projektui. Taigi, e, to aš neturiu ilgai aiškinti šiame komitete. Nes mes visi e, suprantame, kad mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sąlygos turi būti pagerintos. Ir visą tai turi būti atliekama visą laiką turint omenyje 2020 metų Europos strategiją. Ta reikia tinkamai suformuluoti. E, tai pas mane yra antrame punkte suformuluota. E, ir dar trečias dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, tai yra smulkio verslo aktas, tai yra šio verslo perspektyvos E, aš norėčiau pasakyti, kad e, šis aktas yra veiksmingas įvairiais aspektais. E, jisai gali būti veiksmingas dar be to ir tokiu atveju, kai pavyzdžiui finansavimas patenka tiesiai mažosiams ir vidutinėms įmonėms. Ir kitas dalykas, kad turi būti atitinkamas administravimas užtikrinamas. Ir mes turime sustiprinti šio administravimo galimybės. Ir mes e, turime pasakyti, kad e, aštuntoje bendroje mokslinio tyrimų programoje turime sustiprinti ankstesnių programų teigiamus rezultatus. Ir aš jau parlamente anksčiau sakiau ir šiame komitete sakau, kad mes e, neturime iškelti atskiros programos, o turime tas programas integruoti vieną į kitą. Būtent, kad būtų tos programos veiksmingos mūsų mažosiams ir vidutinėms įmonėms, kad būtų tų programų administravimas skatinamas. Pane Hersuk. Ačiū, aš esu šešėlinė pranešėja ir puiku, kad ponas Butikovas labai rimtai vertino biudžeto klausimus. Labai svarbu, kad mūsų komitetas imtųsi vaidmens šitoje srityje. Negalima viską palikti tik tai finansininkams, kad jie tik jie planuotų 20 metų tikslus ir kaip tai pasiekti. Tris komentarus noriu pateikti. 12 metų biudžetas turėtų būti nukreiptas 20 metų tikslams paremti kad nebūtų taip, kad mes atsibūsime 20 metais ir teks pripažinti, jog pramiegojame tikslus. Biudžetas turi tuos tikslus atitikti. Antra, 12 metų biudžetas yra tarsi būsimo daugiamečio finansinio plano šauklys arba modelis. 12 metų biudžetas jau turi judėti tą kryptimi, kuria bus formuojamas daugiametis finansinis planas. 2012 metų biudžetas atspindi dabartinio daugiamečio plano paskutinius du metus. Ir prisimta daug įsipareigojimų ir pats laikas atlikti mokėjimus nes nuo to priklauso ES patikimumas. To, reik, to reikėtų siekti. Pranešėjas kitus dalykus jau paminėjo. Aš dar noriu pabrėžti, kad aš visiškai pritariu tam, jog mes aktyviai dalyvautume vadinamajame europinėme semestre. Tai ne tik finansų semestras, bet ir finansų verslo semestras. Ir aš visiškai pritariu pranešėjo minčiai tuo klausimu. O po to turi eiti mokėjimai. Reikia rasti atsakymą į klausimus tokius kaip stambus mokslinių tyrimų projektai. Galima paminėti ITER, Galilėjo, kitus projektus. Čia vėlgi reikėtų labiau pasistengti ir nenuleisti rankų. Inovacijų sąjunga. Mes turime didinti inovacijų apimtį ir skaičių. Iš aukštųjų technologijų turėtume pereiti į paslaugų, į pilietinės visuomenės sritį. Ir visa tai buvo padaryta, tačiau biudžeto nie centų nepadidinome. Vadinasi, dabartiniams inovacijos projektams finansavimas turės sumažėti. Ateityje reikia keisti požiūrį, nes jeigu plėsime inovacijų apimti, tai neišvengiamai skirtas biudžetas mažės. Vadinasi, tose biudžeto eilutėse ir panašiose biudžeto eilutėse finansavimą reikia didinti. Dar vienas dalykas - pats laikas parengti bandomosius projektus. Porą iš jų praeitais metais mes sėkmingai parengėme, bet pats laikas parengti naujų. Aš galiu pasiūlyti vieną kartu su žaliaisiais. Tai yra pastatyti atvirą namą, renovuotą atvirą namą, kur lankytojai galėtų pačiupinėti, susipažinti su energijos taupimo pavyzdžiais. Tokius namus galima būtų pastatyti skirtingose Europos vietose, kad lankytojai skirtingose valstybėse galėtų pasižiūrėti, kaip ten įrengta elektra, kokie baldai. Toks būtų konkretus e, žestas, mes parodytume, kad mums tie dalykai rūpi. Mr... Ponas Saudargas. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu angliškai. Nedaug kas beliko man pasakyti, nes beveik visiškai pritariu pranešėjui ir kolegai Hercog, kolegiai Hercog mūsų EPP frakcijai labai rūpi tokie dalykai kaip tvari energetika, 2020 strategija, pagrindų programos, mažų verslo įmonių aktas. Be bejonės, viskam tam galime pritarti. Bet aš pažiūrėsiu iš kitos perspektyvos ir pridėsiu kai ką papildomai akivaizdu, kad kai ko trūksta šio, šiame nuomonės projekte. Pavyzdžiui, informacijų ir komunikacijų technologijos, energetikos infrastruktūra arba strateginis energetikos technologijų planas. Šitų dalykų trūksta. Juk mes tas svarbes sritis, svarbės savokas anksčiau minėdavome ankstesniuose dokumentuose, o dabar jie prapuola. Ir tai yra tarsi neigiamas signalas, kad tos sritys nebesvarbios, jų vietą užima kitos sritys. Todėl aš norėčiau paprašyti vėl įrašyti tas savokas į šią nuomonę. Galbūt tik tai paminėti. tokį pakeitimą siūlyčiau. Ir galiausiai dėl šešto straipsnio. Manau, kad mes dėl jo dar diskutuosime, kai gausime konkrečius duomenis, skaičius. Vėlgi pasižiūrėti iš kitos perspektyvos reikėtų. Viena vertus, didelio masto projektai turi be, būti vertinami labai atsakingai, nes jie labai brangiai kainuoja. ITER nepaminėtas projektas, tačiau Galilėjo paminėtas. Bet turbūt turima omeny ir ITER projektas. O kita vertus, mes ES jau keliarius metus ir taip leidžiame tiems projektams milžiniškas lėšas. Jeigu projektai net neš sėkmės, tai tie pinigai nueis vėjais. Mums tenka atsakomybė užtikrinti, kad projektai baigtųsi sėkmingai. Aišku, apie tai kalbėsime, kai gausime konkrečius skaičius. Žinosime tikslesnę komisijos ir tarybos poziciją ir tada suformuluosime savo poziciją dėl atsakomybės, kurią turėtume jausti už tos projektus. Ačiū rodos, pasakiau pakankamai. Skans. E, Ačiū, kolega Bitikoferi, gal trumpai pasakysite. Aš trumpai pasakysiu, iš tiesų e, e, atsakingo komiteto pranešėja man sakė, kad jie yra pasirengę įtraukti mūsų pasiūlytus punktus į savo pranešimą. Ir Ačiū už abiejų kolegų pastabas. E, Pane Hersok, jūs esate teisi. Mes e, e, turėtume iš tikrųjų, kaip ir pasaraisiais metais sutarta, parengti šitą PAPP. Ir galbūt dar šiais metais mums pavyks parengti trumpesnį sąrašą kad e, projektai turi didesnės galimybės būti įgyvendinti. Tai yra mūsų prioritetiniai projektai. O dabar e, dėl informacijos e, infrastruktūros ir informacinių ryšių technologijų, tai iš tikrųjų jūs, tai, jūs esate teisus, tiesiog dėl SET plano man kyla tam tikrų abejonių. Šitas SET planas E, su jo hipotetiniais tikslais yra labai sunkiai finansuojamas iš ES biudžeto. Galima finansuoti set planą tik tokiu atveju, jeigu valstybės narės e, skirs atinkamą finansavimą. Ir aš nemanau, kad tai yra įmanoma. Čia iš tikrųjų nereikėtų sukelti nereikalingų lūkesčių nes e, SET e, planą mes turėtume susijęti su 2012 e, metų biudžetu. Čia iš esmės tik toks nesutikimas, aš nukrypsiu nuo jūsų argumentų, tačiau iš esmės sutinku su jumis. Taigi, ačiū, pakeitimus pateiksime gegužės 3 dieną 12 val. Dabar perėmame prie 24 punkto, tai yra tapiciusinis dialogas reguliavimo agentūrų klausimų. Tai yra tema, kuri mums yra e, labai reikšminga. Mes e, e, paprašėme pono Čiliso Čičesterio parengti pranešimą šią temą. Aš manau, kad šis klausimas yra toks svarbus, kad labai gaila, kad labai mažai kolegų liko šioje salėje. Ir labai džiaugiuosi, kad ponas Čičesteris sutiko imti, imtis šio darbo, nes jisai tikrai yra uh, gabus tyrinėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, gal reikėtų skelbti diskusiją už uždarų durų. Tada būtų daugiau narių, nes visi norėtų smalsautų, apie kągi mes kalbėsime. <clears throat> Kągi mane mano frakcija paskyrė Bet aš turiu pasakyti, kad ir pats labai domiuosi šiais reikalais, agentūrų klausimais. ESFA, ENISA agentūromis. Norėčiau šiek tiek prieš istorijas pateikti. Tai paskutinis mūsų svarstomas klausimas, pirmininkė. Todėl bandysiu kalbėti išsamei, o jūs tiesiog uh, suskambinkit varpeliu, kad aš žinočiau, kada jau man baigt. Taigi pats procesas prasidėjo 9 metų kovą, kai trys institucijos susitarė pradėti tarp institucinį dialogą dėl reguliavimo agentūrų, tam, kad būtų įvertinta dabartinė padėtis. Ir įsiaiškinta, kaip bendrai galime sutarti dėl agentūrų veiklos tobulinimo. Tarp institucinis procesas prasidėjo reikėjo spręsti visą eilę klausimų, įskaitant tokius kaip agentūrų funkcijos ir uždaviniai, es institucijų sąrangos požiūrių, agentūrų kūrimas, jų sudėtis, struktūra, įskaitant jų finansavimą ir valdymą. Parlamento darbo grupė Grupę sudaro šeši nariai. Pone Juta Hauk yra pirmininkė, jie stovėjo socialdemokratams, Ingeborg Greslė iš EPP, ponia Jensen atstovauja ALDE frakcijai, aš atstovauju ECR, ponas Lambertas žaliesiems ir Mesešmitas e FD. Nors turiu pripažinti, kad nekarto nematėme jo savo posėdžiuose. Mes susitinkame parlamente maždaug kiekvieną mėnesį, nes tikrai reikia susipažinti su labai dideliu kiekiu prieš istorijas dokumentų ir taip pat susitinkame su tarp institucinė grupė, Komisijos narys Sefkovičius vadovauja šiam reikalui. Aišku, yra dar ir techninė paramos grupė, kuri atlieka didžiulį darbą, padėdama mums pasirenkti susitikimams. Taigi, mes svarstome pagrindinis keturis klausimus, tai yra dabartinę patirtį, įvertinimą funkcijų, kaip galima būtų tobulinti agentūrų veiklą ir kaip galima būtų a, įgyvendinti surastus sprendimus. Nors jis pasakius, aš pats labai optimistiškai nesu nusiteikęs šiuo atveju. Taigi, ką reiškia šis darbas? Mes analizuojame, kokiuose valstybėse narėse įsikūrusios agentūros, kokią paramą jos gauna. Aišku, aš galėčiau labai smulkiai jums viską pristatyti. Šiuo metu svarstome, ar nevertėtų sukurti bendrą agentūroms taikomą metodologiją. Agentūrų skaičius auga, kai kurios kūriamos neatlikus parengiamojo darbo, o valstybių narių nuomonė dėl agentūrų yra gana skirtinga. Ir kadangi aš rengiau komiteto įgaliojimų pranešimą dėl ENISA agentūros, turiu pastebėti, kad valstybės narės pageidauja išlaikyti išimtinę teisę priimti sprendimą dėl agentūros įkurdinimo vietos. Žinote, kad kai kas pasikeitė pastaruoju metu ir parlamentas, ypač e, tais atvejais, kai reikalas susijęs su finansais, įgyjo daugiau galių, bet aš manau, parlamentas turėtų taip pat turėti galių lemti sprendimą dėl agentūros vietos parinkimo. Apie tai kalbėjau ir tarybai, nes tokiu būdu būtų galima išvengti tam tikrų problemų, kurios kyla dėl vietos parinkimo, nes agentūrų skaičius auga. Enisa, pavyzdžiui, karts nuo karto tikrai turėtų būti įvertinama, jos veikla turėtų būti įvertinama. Dabar dėl agentūrų kūrimo. Mes svarstome, ar nevertėtų nustatyti bendrus agentūros steigimo kriterijus. Tokius kaip pavyzdžiui, kriterijai, kuriais remiantis skiriamas laikinai einantis direktoriaus pareigas arba nuolatos einantis direktoriaus pareigas asmo vienu ar kitu atveju ir nustatyti kriterijus, kuriais vadovaujantis direktorius apskritai būtų skiriamas. Nenuostabu, kad taryba mano, jog tokius sprendimus turi priimti komisija. Dabar agentūros darbo vieta. Tai ko gero jautriausias ir sudėtingiausias klausimas. Valstybės pirma, narės pirmiausia susitarė tarpusavyje, kur turėtų būti įkurdinta agentūra. Nebejotinai tose dėrybose deramasi pagal principą, o ką aš už tai gausiu, jei sutiksiu su pasiūlymu. Ir jūs žinote, kad kaip Prancūzijoje, pavyzdžiui, yra trys agentūros, tai yra tikrai dosnu iš ES pusės. Be to, toliau rengiamas susitarimas tarp priimančiosios šalies ir agentūros, nustatant priimančiosios šalies pagalbą. Šioje srityje taip pat yra problemų. Ir dabar, pavyzdžiui, mes svarstome, ar turėtų būti kažkokie bendri kriterijai, kuriais vadovaujantis kiekviena priimančioji šalis suteiktų atsiradusiai jos teritorijoje agentūrai tam tikras paslaugas. Yra labai daug su agentūros vietos parinkimu susijusių klausimų. Na, sakysime, kad ir ekspertų skirimas ar jie turėtų būti skiriami nuolatiniam darbui ar komandiruojamai tik tam tikram laikotarpiui, e, kokie atlyginimai jie turėtų gauti, nes jie persikėlė iš savo šalies į svetimą šalį. Toliau agentūrų struktūra - valdyba ir dabar svarstoma, kokio dydžio turėtų būti valdyba ir kaip turėtų būti renkami jos nariai, koks vaidmuo valdyboje tektų komisijai ir apskritai, kiek komisija galėtų kištis į agentūros darbą, na, kad ir suteikiant jai veto teisę. Taigi diskusija šiais klausimais dar nesibaigė. Kai, agen, kai kuriuose agentūrose veikia techninis ekspertų komitetas, kurio narių skaičius didelis ir atitinkamai valdyba techninio komiteto narių skaičius didelis dar ir dėl to, kad yra pagalbinės struktūros. Aš minėjau, kad kalbame, svarstome ir direktoriaus skirimo kriterijus. Direktoriaus postas yra itin svarbus, galų gale direktorius e, palaiko ryšį su valdyba, su valstybėmis narėmis Europos parlamentu ir dabar galvojama apie galimas direktoriaus skirimo procedūras. Linkstama manyti, kad direktorius paskiriamas ir tada parengtas kandidatas atvyksta į komitetą klausimui. Mes norėtume, kad parlamentas apskritai šioje srityje įgytų daugiau galių. Vėlgi, taryba tada turi pripažinti. tą svarbų vaidmenį, parlamentas, kurį parlamentas vaidina įsigaliojus Lisabonos sutarčiai institucinės sąrangos tvarkymo srityje. Ir mes turėtume tikrai padėti tarybai, kad būtų išvengta bereikalingų problemų. Taigi tiek apie direktorių skirimą. Dabar prasideda serija susitikimų, kurių metu bandysime susitarti ir padaryti tam tikras išvadas. Bet dar tas procesas neprasidėjo, darbas tebe vyksta. Ir manau, ponė pirmininkė, kad nus šį rudenį gal pavyks pasiekti sprendimų. Tačiau problema ta, kad net ir jei pavyks susitarti dėl bendrų kriterijų, kurie bus taikomi ateityje, yra pakankamai daug jau veikiančių agentūrų ir jų pertvarkymas bus labai probleminis dalykas, jeigu apskritai tai bus įmanoma padaryti. Greičiausiai nebus įmanoma pertvarkyti agentūrų pagal naujus principus, bet šis klausimas bus svarstomas ateityje. Taigi, ponė pirmininkė, tokia dabartinė padėtis ir mielai atsakysiu į rūpimus klausimus ar pasidiskutuosiu su kolegomis jiems rūpimais klausimais, kadangi toks klausimas įtrauktas į mūsų darbo tvarkę. Ačiū. Norėčiau patikoti. Ir iš tiesų dabar norėčiau paprašyti sekretariatą, kad kolegams būtų pateiktas sąrašas, kokiu yra apskritai agentūrų, kokios yra reguliavimo institucijos, kur yra tos agentūros. Uh, kokios finansinės lėšos, koks personalas yra skiriamas agentūrams. Žinoma, gal visų detalių nereikia žinoti, tačiau toks sąrašas bus labai įdomus. Aš manau, kad mes vis dėlto šiek tiek per lengvabūdiškai žiūrime į tokius klausimus, kaip pavyzdžiui agentūros steigimas. Tačiau reikia pažiūrėti ir kaip vystosi ta agentūra, kas iš jos pasidaro vėliau, ar jinai veikia veiksmingai po to. Tai yra bent jau keli svarbus klausimai, kuriuos reikėtų išspręsti. Tai yra, kokia yra demokratinė kontrolė tų agentūrų, tai kokius rezultatus e, parodo tos agentūros, ar e, galima apseiti be agentūrų, yra kitų priemonių, pavyzdžiui, spręsti iškilusiams problemams. Aš manau, kad šiuo atveju yra atsiradęs savotiškas automatizmas. Ir tos agentūros tiksta kaip grybai palėtausi. Ir čia e, Enisa, pavyzdžiui, buvo tik vienas pavyzdys, e, kai kilo konkrečios diskusijos dėl konkrečios agentūros. E, bet bet kokiu atveju diskusijos apie agentūras iš tikrųjų yra labai emocingos ir sudėtingos. Aš galbūt neišgirdau, kada bus galutiniai rezultatai, ar yra tam tikras grafikas, kada turi būti priimtas sprendimas, kaip parlamentas turi galtinę savo nuomonę pareikšti dėl tų agentūrų steigimo. Gal kiti kolegos dar turi klausimų, čia ne tik aš vienas turiu teisę uždavinėti klausimus. Bet jeigu niekas neturi klausimų, tai gal atsakyk e, Čarlzai į šitą klausimą. Well, Chairman, I think the, um, the aim and intent... Pirmininkė, manau, kad darbą norėtume baigti iki šių metų pabaigos. Yra suplanuoti papildomi posėdžiai vasarą ir rudenį. Čia parlamente ir taip pat trišaliai posėdžiai. Tačiau, kaip žinote, parlamente nebūtinai norai įgauna mm, realią formą. Tačiau bent jau toks ketinimas yra. Taigi, dėkoju, niekas nebenori pasakyti. Taigi, galime užbaigti šį darbo atvarkės punktą. Dėkoju visiems. Ir priminsiu likusiems kolegoms, kad mes dar trumpai susitiksime, nes man atrodo, kad tai yra labai svarbu kad mes išlydėtume dabartinį sekretariato šefą. Tai buvo labai toks netikėtas sprendimas ir būtų labai malonu, jeigu keli kolegos dalyvautų išlydėtuvėse. Taigi e, nepabėgite dabar ir tikiuosi, kad keli kolegos dar prisijungs ir jūs taip pat išlydėsite mūsų sekretariato šefą. Taigi, ačiū, dar Čarlis gal, jums žodis. Uh, Norėjau pasitikslinti, Ar renginys čia salėje vyks, ar už salės durų? Koridoriai, už salės durų.